Uh, good morning, uh, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Pirmininkas sveikinasi su vertėjais. Tikimės jūsų pagalbos. Sveiki atvykę į klausimus. Aš esu Michaelas Kešmanas, esu pradinis pranešėjas dėl reglamento susijusios su teisė gauti dokumentus ir esu parlamento pranešėjas peržiūrint reglamentą. Kalbėsiu labai trumpai, nes mūsų užduotis yra pasiklausyti svečių apie reglamento peržiūrą 1049. Noriu pateikti tam tikrą kontekstą ir iškelsiu šį klausimą Klausui Velė, parlamento generaliniam sekretoriui turbūt bus įdomu sužinoti, kad buvo bandoma užkirsti kelią šiam klausimui šį rytą. O pasiteisinimas buvo tas, kad taisyklės, nebuvo laikomasi taisyklių dėl iš anksnio pranešimo apie posėdžius ir klausimas buvo svarstymas valdyboje, sprendimui be diskusijos. Tai jau savaime rodo nerima keliančią tendenciją aukščiausiam parlamento lygmenyje dėl viešos prieigos prie dokumentų ir visuomenės galimybės e, reikalauti atskaitomybės iš e, parlamento ir iš institucijų. Taigi, dabar perduosiu žodį pranešiai e, iš konstitucinių reikalų komiteto Aneliai Jato Nemaki. Mėly draugai, Man labai malonus buvo renkti šį seminarą su kolega Cashman ir kolegija Hautala. Visi mes dirbame tam, kad ES būtų skaidresnė jau seniai. Kartais mums pasiseka, kartais tenka atsitraukti. Manau, kad visi šioje salėje žinote, kaip kartais būna sunku. Na, iš tikrųjų, iš pat pradžių norėčiau paklausti, kodėl skaidrumas yra svarbu. Kodėl svarbu gauti dokumentus. Nes kartais pamirštame svarbiausius dalykus. Pirmiausia, kad įtrauktume pilietinę visuomenę į demokratijos procesą. Nes jeigu pakankamai nežinai, negali nieko aptarinėti ir negalima panaudoti demokratinių priemonių. Antra. Tai reikalinga siekiant skatinti geresnį valdymą. Tai yra du svarbiausi dalykai. apgailestauju, bet direktyva, kurią pasiūlė komisija, atitolins piliečius nuo ES. Ar mes to iš tikrųjų norime? Turbūt ne. Todėl turime dirbti kartu, turime siekti e, daugiau informacijos. Turime pakeisti pasiūlytą direktyvą. Tačiau taip pat turime siekti pokyčių požiūryje, protose. Nepakanka pateikti direktyvą. Reikia pakeisti patį požiūrį. Tai yra svarbiausia, bet ir sunkiausia. Nes tam reikia daug laiko ir kartais to nepavyksta padaryti. <clears throat> Tačiau jeigu norime tikros demokratijos ES, mums reikia ir tikro skaidrumo. Šie du dalykai eina kartu. Ir norėčiau kreiptis į tarybą, kad ji laikytųsi savo įsipareigojimų siekti skaidrumo. Mums reikia reikalauti demokratijos, skaidrumo ir gero valdymo. Norėčiau pasakyti, kad man labai malonu, kad turime nevyriausybinio organizacijų atstovų, nes esu įsitikinusi, kad tam, kad didintume skaidrumą, atvirumą ir geresnę prieigą prie ES dokumentų, mums reikia nevyriausybinio organizacijų paramos, žurnalistų organizacijų paramos ir atskirų žurnalistų paramos. Todėl labai gerai, kad labai svarbu, kad mes dirbtume visi kartu, ieškodami būdų žengti pirmin. Sveikinu visus čia susirinkusiu. Ačiū, Anelė. Dabar paprašysiu ponę Autalą padaryti keletą pareiškimų ir pirminkauti pirmąją sesiją. Labas rytas, kaip sakė Anelė pilietinės visuomenės indėlis ir dalyvavimas ES atvirumo projekte yra labai svarbus. Jis visada buvo svarbi, svarbus, pamenu, kai organizavome klausimus šiame parlamente 29 metų pavasarį, mums pavyko sužinoti, kad administracija, Europos komisija iš tikrųjų nebuvo pasirengę sutikti, kad piliečiai galėtų dalyvauti sprendimų prieimimo procese ir kad tam Aišku, jiems reikėtų užtikrinti teisę į informaciją ir gauti dokumentus. Tai pailustravo sakinys, kurį radome neformaliame komunikate kartu su Tony Banijanu ir kitais, kur buvo pasakyta, kad būtų būtina vengti tokios situacijos, kaip piliečiai galėtų kištis į sprendimų prieimimo procesą per visus tas praėjusius metus šie žodžiai skamba man galvoje, kai aš galvoju apie tolesnius žingsnius. Mes visi trys labai džiaugiamės matydami svečius mūsų salėje, nes mums reikia uh, pagaliau peržengti tuos, tas kliūtis, kurias, kuriamis susidurėme pasarosius du metus ir norėčiau pasinaudoti uh, progą, kad galėčiau paaiškinti ES ombudsmenui Diamantūros apie šią situaciją, kuris turi daug patirties <clears throat> piliečių dalyvavime sprendimų prieimimo procese. E, jis pirmiausia pasisakys, noriu įspėti, kad e, pirmininkai bus labai disciplinuojantis pasisakymų trukmės e, prasme mes būsime negailestingi. Tai ponas Diamantūros. Ačiū pirmininkė. Atkreipiu. Įsidėmėjau, kad jūs būsite griežta, ne, jūs man tokia netrodote, bet vis tiek. Labas rytas, ponios ir ponai. Prieš pradėdamas kalbą, norėčiau trumpai pasakyti, kad aš kaip Europos ombudsmenas ir kaip pilietis visiškai pritariu tam, ką pasakė ponia Hautala. Ypač turint galvoje tai, kad reikia, kad pasikeistų mūsų mąstymas. Tai yra vienas iš svarbiausių viena iš svarbiausių sąlygų, kad galėtume, mes, galėtume naudoti savo laisvėmis. Dabar Formaliai padėkosiu Libe komitetui ir visiems pranešėjams, poniai Hautelai, Jatemenki ir Kašmanui už tai, kad jie surengė viešai klausimą tokiu svarbiu klausimu. Manau, kad šis klausimas yra labai svarbus ir ilgalaikis. Klausimas, ko galima pasimokyti iš ombudsmeno gaunamų skundų. Manau, kad galime pasimokyti penkių pagrindinių dalykų. Pirmiausia, kad mažai e, piliečių žino, kad pagal Lisabonos sutartį piliečiai gali gauti informacijos apie visas institucijas, agentūras ir tarybas. Pridėčiau, kad net ir pačios tos institucijos ir agentūros ir įstaigos to nežino. Dabar kalbėsiu tik tai apie institucijas, neminėdama skirtingų institucijų. E, variantų, kad sutaupyčiau laiko. Ką galima padaryti, kaip išspręsti šią problemą? Mano pasiūlymas būtų atskirti šitą problemą nuo kitų e, problemų, kai buvo pasiūlyta peržiūrėti reglamentą 1049. Vasaro 15 dieną buvau susitikęs su komisarais ir pasiūliau, kad būtų e, ribotai peržiūrėtas reglamentas, kad būtų būtent šitoje srityje atsižvelgta į Lisabonos sutarties nuostatas. Džiaugiuosi, kad komisija jau patikė tokį pasiūlymą. Manau, kad toksai ribotas pakeitimas bus nekontroversiškas, jis bus priimtas e, greitai ir suteiks piliečiams daugiau. E, teisinių galimybių. Dirbdamas su skundais neradau ne vienos, ne vieno skundo, kur kur e, teisės būtų būsios per siauros, kad nebūtų buvo galima prieiti prie tų e, duomenų. Nebūdavo net abejonių, kad e, Antras, antra problema yra uždėlsimas e, dirbti su skundais. Dažnai komisija sako, kad negali e, laiku atsakyti, nes sako, kad valstybė narė laiku ne, neatsakė į užklausą, o problema kilo būtent iš tos šalies turėtų pagal teisės aktus vykti dialogas tarp komisijos ir valstybės narės. Nemanau, kad toksai dialogas turėtų vesti prie, prie uždėlsimų, dėl kurių piliečiai negalėtų pasinaudoti teisėmis numatytomis sutartyje ir pagrindinių teisų e, hartijoje. Komisija tikriausiai sutiks, kad e, neturėtų taip būti pažeistos pagrindinės teisės iš, jos, pus, iš komisijos pusės. Ketvirta priežastis. Institucijos dar nesusitvarkė su išteklių klausimų reikalingų e, patenkinti šitą e, teisę. Taikant reglamentą 1049 e, galima pateikti papildomą prašymą ir jeigu tas papildomas prašymas nėra patenkintas, galima kreiptis į teismą arba į ombudsmeną. Reikėtų sumažinti reikėtų sumažinti tų papildomų e, prašymų teikimą, o tam reikėtų mm, sustiprinti pirminių prašymų e, analizavimą. Galima būtų netgi iš karto pateikti e, dokumentus, kurių, kurie galėtų būti e, piliečių, mm, piliečių susidomėjimo objektas. Kiekviena institucija turėtų turėti vieną ar daugiau informacijos e, tarnybų. Reikėtų užtikrinti, kad prašymai būtų išnagrinėjami kuo greičiau, o neigiami atsakymai pagristi ir paaiškinti. Informacijos tarnybos turėtų užtikrinti ir tą proaktyvę politiką, kad dokumentai iš anksto būtų e, pateikti visuomeniai. Taip pat reikėtų ir paaiškinti visas teisinės taisyklės ir jų e, turinį. Taip pat e, norėčiau paminėti dokumentą, kurį Europos duomenų apsaugos e, ombudsmenas e, išspausino šių mėnesių kovo 24 dieną. Čia kalbama apie teisę prieiti prie dokumentų, turint galvoje ir e, Bavarian Lager uh, bylą. duomen, prie duomenų galima, turi būti galima prieiti, kai jie yra surinkti ar netgi anksčiau jau juos ren, e, renkant. Bavarian Laga bylos atveju nebuvo suteikta tokia teisė, todėl tas ta proaktyvi, proaktyvi politika e, sumažintų tokių kontroversiškų atvejų galimybę. Visiškai pritariu tokiai nuomoniai. Ir dabar penktas punktas iš patirties, manau, kad norint turėti gerą administraciją, reikia dirbti proaktyviai ir turint galvoje asmens duomenis ir visus kitus duomenis, kurie yra reglamentojami e, šiame reglamente, reglamento ketvirtame straipsnėje. Manau, kad komisija turėtų dirbti proaktyviai tam, kad valstybės narės ir kitos trečios šalis suprastų, kad pagrindinė taisyklė yra tai, kad piliečiai turi teisę prieiti prie dokumentų. Komisija turėtų identifikuoti visus dokumentus, kuriuoms taikomos ketvirtos straipsnio išimtis ir paaiškinti, kodėl jos taikomos mm, būtent šitam dokumentui prieš nusinčiant šitą dokumentą. Taip pat komisija turėtų peržiūrėti visus dokumentus, išsiaiškinti, ar tokie reikalavimai, e, ar jų buvo laikomasi. Jeigu nebuvo laikomasi, turi būti užtikrinta, kad būtų laikomasi. Tai yra ilgas kelias, bet tik tai taip užtikrinsime, kad piliečiai galėtų naudotis teisę prieiti prie dokumentų ir, ir, ir, ir geros, gero administravimo teisę. Reglamentas 1049 turi būti pakeistas, kad būtų įtrauktas ir terminas prašymams, ir terminas konsultacijoms ir atsakymams. Manau, kad nebėra ko laukti. Visos institucijos, to labiau komisija, turėtų pradėti veikti dabar, kad įgyvendintų daug efektyviau e, šitą viešąją laisvę. Taip pat reikia informuoti ir informacijos tarnybas, kad jie žinotų savo kad žinotų savo įgaliojimus ir siekiant įgyveninti didesnį skaidrumą. Ačiū. Ačiū ponė Diamandorų. Žinoma, mes visi pritarėm, kad nėra kada laukti naujų teisės aktų. Dabar kviečiu Anais Bertier, jie atstovauja Client Earth, ji yra piliečių visuomenės atstovė jie irgi susidūrė su tam tikromis praktinėmis problemomis, norėdami gauti tam tikrų dokumentų. Ir būtent dabar pamatysime, kaip būna, kaip piliečiai paprašo prieigos prie dokumentų. E, taigi žodis jums, 10 minučių. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti, kad suorganizavote šios klausimus ir kad mus pakvietėte, kad pasidalintumėme savo patirtimis su parlamento komisijos ir pareigūnais, su kokiamis problemomis susidurėme, kai bandome gauti dokumentų iš ES institucijų. Pirmiausia, norėčiau prisistatyti. Client Earth yra teisininko organizacija. Mes, pagrindinis mūsų tikslas yra apsaugoti aplinką. Na ir mes dažnai prašome prieigos prie dokumentų. Ir pastebėjome, kad yra ES institucijos yra tam tikras bendras elgsenos modelis. Jie bando neduoti dokumentų, kurie gali būti viešai prieinami, nepateikdami jokių svarių priežasčių, ar tai būtų teminiai ar funkciniai dokumentai. Na ir galiausiai rezultatas toks, kad reglamentas dėl prieigos prie dokumentų nėra tinkamai įgyvendinamas, taip pat Arkuso konvencija nėra tinkamai įgyvendinama ir nėra laikomasi teismo, Europos teisingumo teismo sprendimų. Na ir pirmoji problema, su kuria susidarėme, yra ta, kad reglamentas 1049 nesuderintas su Arhuso konvencija. Arhuso konvencija yra tarptautinė konvencija dėl prieigos prie informacijos ir viešo dalyvavimo priimant sprendimus ir prieigos prie teisingumo aplinkosaugos srityje. ES yra ratifikavusi konvenciją 2005 metais ir konvencija yra saistanti visoms ES institucijoms, agentūroms ir organams. Taigi dėl to konvencija teikia, pirmen, yra, teikia pirmenybę prieš antrinius teisės aktus. Tačiau Ketvirtajame reglamento straipsnėje yra numatytos tam tikros išlygos, kurios nesuderintos su Arkuso konvencijos nuostatomis. Pavyzdžiui, Arkuso konvencija neleidžia sulaikyti dokumentų tam, kad valstybės ekonominė politika būtų apsaugoma, neleidžia įslapstinti dokumentų susijusių su teisiniais patarimais, inspekcijomis, tyrimais, taip pat sprend... drausminėmis nuobodomis. Ir galiausiai visų ES institucijų sprendimai neteikti aplinkosauginės informacijos šių išlygų pagrindų pažeidžia Arkuso konvencijos ketvirtą straipsnį, tai yra neteisėta praktika. Ir vis tiek visos ES institucijos ir agentūros, bent kurių prašėme dokumentų dėl aplinkosauginės informacijos, vis tiek atsisako pateikti dokumentus būtent to, tų išlygų atveju. Ir mes manome, kad tokia pra, jų praktika yra neteisėta. Ir mes jau iškėlėme tris bylas komisijai ir vieną bylą tary, prieš tarybą teisme. Apie tai pakalbėsiu vėliau. Ir mes manome, kad reglamento peržiūra, nauja redakcija būtų puikia galimybė patobulinti e, reglamentą ir jį priderinti prie Arhuso konvencijos, nes dabartinė situacija iš tikrųjų yra neprimtina, reglamentas yra neteisėtas, dokumentas ir ES turi pradėti laikytis Arhuso konvencijos nuostatų. Prieš mėnesį Arkuso konvencijos priežiūros komitetas nustatė, kad jeigu teismo jurisprudencija nepasikeis dėl nevyriausybinės organizacijos statuso e, teismuose, aplinkosauginėse bylose, tuomet nebus laikomasi konvencijos teisės, teisės priegos prie teis, teisingumo nuostatų. Taigi aš manau, kad čia yra nemenka problema, nes ES nesilaiko Arkuso konvencijos dėl priegos prie aplinkosauginės informacijos ir nauja redakcija būtų puikia galimybė pakoreguoti situaciją. Antras dalykas, visiškai pritariu tam, ką pasakė ombudsmenas. Daugelį Europos institucijų pateiktų atsakymų matome, kad jie patys nesilaiko reglamento nuostatų. Pirmiausia, dėl termin, laiko terminų Komisija sistemingai reikalauja pratesti terminus ir nepateikia pateisinančių argumentų, kodėl reiktų terminus pratesti. Kai prašymai nėra ypatingai sudėtingi ar dideli. Taip pat kyla problemų, kad jie apskritai mums neatsako į mūsų paraiškas. Tada mes ir keliame bylą teisme. Na ir galiausiai negaudami prieigos prie paprašytų dokumentų laiku, mes negalime dalyvauti nuoširdžiai priimant sprendimus. Ir negalime pasisakyti, kokį poveikį tie sprendimai turės. Ir net nelabai suprantame, kas vyksta, kokie klausimai yra aptariami, apie kokią riziką eina kalba, negalime dalyvauti tuose procesuose. Taigi, tai yra mums labai rūpima problema Na ir kaip sakė ombudsmenas, dėl to komisija kitos agentūros nesilaiko Arhuso konvencijos aktyviai skleisti informaciją ir daug aplinkosauginės informacijos, kuri turėtų būti viešai prieinama ir turėtų būti ne tik viešai prieinama paprašius, bet e, bendrai viešai prieinama, pavyzdžiui, dėl studijų, dėl to, kaip ES valstybės narės perkelia e, aplinkos saugos direktyvas, ir komisija turi gyvendinti tuos teisės aktus, taip pat mokslinės studijos dėl biokūro poveikio klimato kaitai. Mes manome, kad tokio pobūdžio informacija turėtų būti aktyviai skleidžiama ir ne tik e, suteikiama tuo met, kai yra paprašoma ir netgi paprašius panašu, kad ta informacija ne visuomet yra gaunama. Tada mes jau keliam bylą. Na ir dar vienas dalykas. Mm. Daug atsakymų, kuriuos gauname, netitinka teismo precedento teisės. Netgi kai yra priimami teis, Europos teisingumo teismo sprendimai, kuriais galime pasikliauti, kuriais gali pasikliausti nevyriausybinės organizacijos, plėtinė visuomenė dėl prieigos prie dokumentų, vis tiek tų sprendimų Europos institucijos nesilaiko. Ir galiausiai mes vėl turime kelti bylą kad teismas dar kartą įtvirtintų savo sprendimus. Ir, pavyzdžiui, dabar byla iškelta tarybai teisme. Mes paprašėme, kad būtų pateikta teisininkų, tarybos teisininkų, pateiktos tarybų teisininkų, tarybos teisininkų išvados dėl komisijos pasiūlymo, pasiūlymui pateiktų parlamento pakeitimų dėl reglamento naujos redakcijos. Ir teismas pasakė, kad Teisėkuros procese institucijos teisininkų padarytos išvados turi būti viešai prieinamos, bet galiausiai taryba vis tiek ignoravo mūsų prašymą ir mes vėl kreipėmės į teismą ir paprašėme, kad būtų nustatyti kriterijai, kurių turėtų laikytis institucija, bandant įvertint, ar gali būti atskleidžiamas, atskleidžiamas dokumento turinys, bet dažnai to yra nesilaikoma ir konkretus kiekvieno dokumento, paprašyto dokumento įvertinimas turi būti atlik, atliekamas tam, kad dokumento atskleidimas nepakenktų ketvirtos straipsnio nuostatoms. Taigi, tokių sprendimų nesilaiko institucijos. Ir mes manome, kad nauja redakcija galėtų būti puikia galimybė reglamentą suderinti su teismo uh, precedento teisę tam, kad būtų galima tuo pasikliauti ir Europinės institucijos neignoruotų precedento teisės, kai mes pateikėme prašymą. Taigi pabaigai dar pasakysiu, kad mes manome, jog ši nauja redakcija yra galimybė suderinti reglamentą su Arhuso konvencija, su teismo precedento teise ir taip pat pasirūpinti, kad reglamentas būtų geriau gyvenimas Europos institucijų. Tai būtų puikia darbo pradžia, geresnis įgyvendinimas irgi yra labai svarbus. Ir taip pat negalime apriboti teisę susipažinti su dokumentais apriepties. Ačiū. Labai ačiū, Anais po jūsų pasisakymo prasidėjome kalbėti apie kategoriją tų organizacijų, kurios tiesiog testuoja taisyklės e, teismuose ir nors ombudsmenas bando išplėsti prieigą prie dokumentų, manome, kad teisės aktai pasivis, kad nereikėtų kreiptis į teismus ir labai gerai žinoti, kad kreipimas į ombudsmeną nieko nekainuoja. Toliau noriu suteikti žodį Arne Kioni, kuris yra Europos e, žurnalistų federacijos prezidentas iš Švedijos ir jis kalbės apie pagerinimus, patobulinimus e, profesionalus vartotojo akimis. Prašom. Labai ačiū. Ačiū, kad pakvietėte mane iš jos klausimus. Ko gero nesilaikysiu e, savo pasisakymo pavadinimo norėčiau išplėsti šiek tiek e, mastą pasisakymo. Jau čia buvo minėta, kad reikia keisti požiūrį. Ir aš norėčiau pakalbėti apie atvirumo problemą kartu su informacijos laisvės problema apskritai. Nes matome, kad Europos, e, savo Europos federacijoje, kurioje e, dalyvauja apie 30 šalių, Europos šalių, maždaug pusantro tūkstančio narių. Ir informacijos sklaida vis siaurėja. Taigi žurnalistams e, dokumentai yra labai svarbus, kaip ir kitiems piliečiams. Ir kalbant plačiau, norėčiau pakalbėti apie daugelį problemų. Pavyzdžiui, po keleto mėnesių vienai par kitaip pažymėsime dešimtmetį, kuris praėjo po rugsėjo 11-osios. E, Jungtinės valstijose buvo priimti įstatymai ir kitose šalise, Reikjavike Europos taryba 9 metais priėmė rezoliuciją, Reikjaviko deklaraciją, ten aiškiai pasakyta, kad e, nuėjome per toli rengdami teisės aktus, kurie trikdo žodžio laisvę ir žiniasklaidos laisvę. Antiteroristiniai įstatymai turi būti peržiūrimi kasmet pagal tas rekomendacijas, o to tikslas yra grįžti prie tinkamos žodžio laisvės ir žiniasklaidos bei žurnalistų laisvės. Kiek žinau, ne viena Europos tarybos narė daugelį atvejų tai yra ir ES šalis, nepradėjo šio proceso. Vietai to ES e, šalis ir toliau sulaiko duomenis, taiko sekimo priemonės per kompiuterius ir telefonus ir tai e, dar žurnalistams apsunkina e, jų užduoti saugoti šaltinius. Klimatas žiniasklaidai E, tampa netviresnis, o uždaresnis. Iš Britų pavyzdžio, kai, pavyzdžiui, profesionalai fotografai e, negali fotografuoti demonstracijų ar kitų įvykių, nes tai jiems trukdo daryti policija. E, aš neseniai susitikėjau su Turkijos žurnalistų sąjungos prezidentu Ir manis sakė, kad žurnalistai yra bauginami, kuriamas baimės klimatas, nes žurnalistai susilaukia grasinimų paštu ar telefonu. Taigi dokumentų gavimas turi būti vertinamas šioje perspektyvoje, kai atvirumo mažėja, laisvė žurnalistams ir žiniasklaidai mažėja, o patiems žurnalistams sunku atlikti savo darbą. Paskutiniai pavyzdžiai yra naujasis Vengrijos žiniasklaidos įstatymas, dėl kurio Europos parlamentas užėmė labai griežtą poziciją. Tačiau matome, kad daugelį Europos šalių e, informacijos kokybė prastėja dėl komercinių priežasčių, dėl e, viešų paslaugų kokybės trūkumo, dėl e, nacionalinių teisės aktų, dėl vyriausybės menko supratimo apie žurnalizmo poreikį kaip viešosios paslaugos. Žurnalizmas yra reikalingas demokratijos procesui. ES taisyklės dėl prieigos prie dokumentų yra naudingos. Matėme, kaip teismai pakoreguoja ir sprendžia problemas, tačiau kartais e, teismai priima sprendimus priešingą kryptimi. Kri Švedų žurnalistas Stefanas Dalofas 8 e, metais pabandė gauti dokumentus dėl skundų, dėl nesažingos konkurencijos e, subsidijų žiniasklaidai srityje. Procesas buvo interesas įdomus ir gazdinantis. Argumentai, neduoti dokumentai buvo tokie, kad šis reikalas nebuvo viešas interesas. Tai sukėlė gyvas diskusijas dėl subsidijų sistemų, sistemos ir galimybių išlaikyti sistemą kai remiamas vienas, du e, laikraščiai. E, Stefanui Dalofui buvo pasakyta, kad problema yra sudėtinga ir atsakymų dėl prieigos prie dokumentų reikia palaukti ilgiau negu 15 dienų, negu buvo skelbta. O žurnalistams gyvenantiems skaitmenime amžyje, e, tai terminas yra kiekviena sekundė. 15 dienų ir taip jau yra labai ilgas laikas laukiant informacijos. Kalbant apie subsidijas, pavyzdžiui, ūkininkams, praėjusiais metais buvo nuspręsta, kad milijonai eurų mokesčių mokėtojų pinigų pateikiami atskiriams ūkininkams ar bendrovėms. <clears throat> Ir ši informacija nėra teikiama atvirai. Bet tokia pati informacija Švedijoje apie subsidijų gavėjus yra pateikiama ne tik E, internete, bet ir per <clears throat> nacionalinį laisvės inform, informacijos laisvės aktą. Taigi, sažiningumo prasme reikia žinoti, kaip pinigai panaudojami. Pasiūlymas peržiūrėti e, reglamentą atitinka Lisabonos sutartį <clears throat> ir tai būtų žingsnis į priekį. Tai reiškia, kad Europos institucijos nebūtų interpretuojamos kaip apimančios vien tik nacionalinės institucijos. Atvirumo taisyklės neturi būti e, sudėtingos. E, labai svarbu, aišku, nepakirsti to, kas jau egzistuoja. Bet vėlgi, aš galbūt vienas iš nedaugelio žmonių, e, kuris pasakysiu, kad kai jūs dirbsite savo darbą šioje srityje, prašom tai svarstyti tame kontekste, kurį aš išdėšiu anksčiau ir prašom E, pagalvokite apie reakciją iš Wikileaks ar Brussels Leaks, pavyzdžiui, pusės. Jeigu atvirumo sistema neužtikrins informacijos tiekimo, gali atsirasti e, pavojus, kad e, atsiras nauji būdai, kaip šią viešinti įvairią informaciją ir ją teikti viešai. Ačiū, ponia Kionigai, už jūsų raginimą nepamiršti platesnio konteksto, ypač kai kalbam apie nacionalinį saugumą, valstybių saugumą. Tai yra problema, ne tik kai kalbam apie informacijos gavimą, bet ir apie žurnalistų ir darbą ar jų situaciją ar kitų organizacijų darbą žodžio laisvės srityje. Toliau suteiksime žodį Toniui Banijanui, kuris žino apie Brussels Leaks turbūt gana nemažai ir žino, kaip galima nuslėpti įvairius dokumentus, nors institucijos yra įpareigotos e, teikti tokią informaciją. Toni, prašom tau žodis. Jis atstovauja organizaciją Statewatch. Um, Ačiū. Norėčiau pakalbėti apie tai, kaip tie įstatymai duodantis prieigą galėtų e, mums atverti Europos Sąjungą. Kai buvo primtas reglamentas, jame buvo numatytos dvi išlygos. Atitinkamai pagal dabartinio reglamento straipsnius. Na ir po to po Amsterdamo sutarties buvo įvesta trečioji kategorija. Ir tam pritarė ir komisija, ir tarybas, ir buvo apibriešta darbo erdvė. Komisijos vertinimu buvo ketinama užkisti kelią kišimusi į darbą ir vengti teikti dokumentus, kad nekiltų nesusipratimų. Būtų kišomasi į darbą, jeigu būtų atskleidžiami dokumentai visuomeniai. Tai buvo numatyta priemonėje. Na ir ketvirtas straipsnis trečioje dalyje reglamente buvo apie tai kalbama. Jeigu dokumento atskleidimas kenkia sprendimų prieimimo procesui, tuomet atsisakoma teikti dokumentą. Arba užkerta kelią iš anksto kažkokius tai nusistatymus numato prieš primant sprendimą. Na ir e, buvo numatyti tolesni, tolesnės išimtys ir išlygos. 2009 metų metinėje ataskaitoje taryba atsisakė taikyti 25, patenkti 25 procentus paraiškų 39, dėl, 30, dėl įvairių priežasčių, o komisija 38 procentus paraiškų atsisakė tenkinti. Tai rodo, kad tai, kas vyko tuo metu, tiesiog piliečiai, plati visuomenė bandė išsiaiškinti, kas yra aptariama, kokie sprendimai yra priimami. Na ir tai reiškia, kad kai yra priimamas teisėkros institucijų sprendimas, tas dokumentas turi būti viešai skelbiamas. Tai yra absoliučiai normalu demokratinėje valstybėje. Tai reiškia, kad kai susitinka parlamentas ir posėdžiauja komitetai, dokumentai yra viešai skelbiami. Kai taryba savo teisėkuros darbuose posėdžiauja, irgi visi dokumentai turi būti viešai skelbiami, bet jie nėra skelbiami. Kai taryba ir parlamentas posėdžiauja triloguose, visi dokumentai turi būti irgi viešai skelbiami, bet jie nėra skelbiami. Nepamirškime, kad Libe komitete 2004-2009 metais 82, pro, 82 procentai priemonių buvo viešai pat, buvo patvirtinti slaptuose trilogo posėdžiuose. Visuomenė nežino apie kas vyksta. Taigi demokratija iš principo reiškia, kad turi gauti tai, ko nori. Visuomenė turi būti informuojama ir turi įsitraukti į diskusijas. Na ir komisijos pasiūlymas pakoreguoti, pakeisti reglamentą, pritaikyti prie Lisabono sutarties leidžia atsisakyti straipsnio 43 Komisija teigia, kad reglamento pritaikymas prie Lisabono sutarties reikštų, kad reglamentas turi būti išplėstas, įtraukiant naujas politikos rytis. Tačiau 43-ame Lisabono sutarties straipsnėje teigiama, kad kai yra svarstomi teisės aktai, dabar cituoju, Europos parlamentas ir taryba turi pasirūpinti, kad dokumentai susiję su teisėkros procedūra būtų publikuojami. Tai, tai yra labai iškus pareiškimas. Taip pat 11, 11 straipsnio pirmoje dalyje reikalaujama, kad institucijos suteiktų visuomeniai galimybę viešai sužinoti apie ES veiksmus visose politikos rytise. Kaip visuomenė gali sužinoti, jeigu negauna dokumentų? Ir dėl dar vienos priežasties prieš keturias savaitės buvome, buvome, buvome paprašę darbinio dokumento. Ir tikrai tai nekenkė sprendimų prieimimo procesui. Taigi panašu, kad elgiamasi ne pagal Lisabono sutartį. Lisabono sutartis labai aiškiai sako, kad teisėkros procedūros teisiniai dokumentai turi būti viešai skelbiami, kai yra rengiami, ne po to, kai yra patvirtinami. Na ir argumentas atsakyti ketvirtojo straipsnio yra tas pats, kaip ir parlamento rezoliucija patvirtinta 10 metų kovo mėnesį. Ir jeigu atvirumas, kuris numatytas Lisabonos starties, nebus e, užtikrintas reglamente, tai sukels daug problemų. Juk tai yra esminės demokratijos principai. 99 metais ponas Oderman, ponas Oderman sakė, kad taryboje ir komisijoje dar iš tiesų jaučiamas, dinoz, jaučiama dinozaurų epocha ir panašu, kad ji nesibaigė po 2001 metų mes supratome, kad gavome tik tai dalį to, ko norėjome. Dabar yra kita dalis, kurią irgi reikia, kurią irgi reikia pasirūpinti. Piliečiai, visuomenė turi turėti, turi turėti teisę žinoti, apie ką eina kalba. Ir dabar komisija ir Europos parlamentas turi galimybę įtvirtinti demokratiją. Mes turime galiausiai tą dinozaurą kažkur paslėpti. Dėkoju. Thank you very much. Ačiū. Tikrai labai gerai, kad prisiminėt ir pono Sodermano pasisakymus. Mes turėjome puikų ombudsmeną, kuris labai pabrėžė piliečių teisę žinoti. Taigi, Lisabono sutartis būtent šito ir reikalauja. Dėl ketvirto straipsnio trečios dalies iš, išimties, šita išimtis mm, užkerta kelią piliečiams dalyvauti sprendimų prieimimo procese. Dabar einame toliau, kviečiu Yvstainits, kuris pasisakys apie vieną bendrą institucinę erdvę ir apie bendrą kalbą, apie prieimą prie dokumentų. Jis yra ES leidinių būro C direktorato direktorius. Taigi, ponia Štainits, žodis jums. Ačiū, gerbiama pirmininkė. Pirmiausiai padėkosiu pranešėjams, kad sutikė man galimybę pasidalinti darbu, kurį mes dirbame norėdami pagerinti prieigą prie teisės aktų ir kitų dokumentų. Pirmiausiai atsiprašysiu Tikriausiai mano pristatymas bus techniškas ir sausas. Mūsų misija yra suteikti piliečiams skaidrų ir paprastą, skaidrį ir paprastą prieigą. Tikriausiai patys matote skaidrėje. Mes gavome mandatą iš Europos institucijų. Pirmiausiai pristatysiu tai, ką mes kūrėme piliečiams, tai yra bendras prieigos punktas ir tam tikras prieimo portalas. Taip pat ir pasakysiu, ko vartotojas nematys visų tų e, internetinių sistemų, informacinių sistemų, kurios tikėkime padės lengvai naudotis tuo portalu. Taip pat pakalbėsiu ir apie E, visą standartizavimo darbą, kuris yra labai svarbi sąlyga tam, kad būtų suteikta prieiga prie informacijos. Paminėsiu, kad turime puikių aplikacijų, žinių, tvarkymo ir valdymo sistemų aplikacijų ir viešųjų dokumentų valdymo aplikacijų. Ir taip mes užtikriname paprastą, lengvą prieigą. Ponas Bernard Banžo 2004 metais parašė, tegul visi auto autoriai ir leidėjai žino visas sąlygas tam, kad visi vartotojai galėtų prieiti prie visų teisės aktų. Po septynių metų mes turime bendrą institucinę erdvę, bet dar neturime bendros kalbos. Mūsų pagrindinis tikslas yra suteikti piliečiams skaidrų ir aiškia, skaidrį reiškia prieigą prie teisės aktų. Tai reiškia ne tik tai, kad tie dokumentai bus prieinami, kad juos galima bus pažiūrėti. Bet tai reiškia ir tai, kad jie turėtų būti pateikiami procedūrinėme tematinėme kontekste. Mes kalbame apie prieigą prie dokumentų per vieną bendrą portalą, svetainę. Mes darėme informacinių sistemų standartizavimą, atlikome labai daug darbo. Tas standartizavimas reiškia duomenų e, moduliavimą, bendrų kodų įvedimą. Ir ten, kur turime tekstą, tas tekstas irgi yra prieinamas mūsų svetainėje. Būtent apie tai kalbame, kai kalbame apie bendrą kalbą. Taigi, čia yra bendras prieigos taškas. Taip jisai turėtų atrodyti. Gal jums atrodo, jis jau kažkur matytas, nes tai tiesiog yra paieškos laukelis, kur galima įvesti bet kokią užklausą ir galima ieškoti per vis, visose duomenyse, visose, tarp viso, visų tekstų, kuriuos turime savo svetainėje. Mes dirbdami paruošėme tokius tokius e, rezultatų laukelius, kur matote dokumentų tipus ir dviejais, trys žingsniais šiame laukelėje vartotojas gali gauti naudingų rezultatų, atitink su, sutampančių rezultatų sąrašą. Jeigu naudotojas yra ekspertas, išmano daugiau, ieško sudėtingesnių dokumentų mes turėsim naują Euroleksą. Jame bus lengva ieškoti, bet bus daug daugiau galimybių, sudėtingesnių galimybių ieškoti ir naršyti po šią svetainę. Norėčiau iliustruoti savo pasakymą. Pavyzdžiui, čia matome e, teisės leidimo procedūrą galima matyti visus dokumentus, kurie chronologiškai buvo priimami ir taip pat paaiškinimai, kaip jie buvo ruošiami. Taigi šitą dalį mato vartotojas, o dabar ko vartotojas nemato. Tai bendrasis prieigos taškas ir štai tokie, ben, tokia sistema ir tokie bendri indeksai. Tai reiškia, kad deskriptyvus metaduomenys yra būtini. Šiam, šioje schemoje labai svarbus kairėje pusėje esantis žal, žalės ir geltonos taškai - rekord projektas ir Eurovok projektas. Rekord projektas reiškia meta duomenų savado ruošimas, kur turime visus standartizuotus metaduomenis, o Eurovok yra e, daugiakalbis žodynas. Atsiprašau, kad aš negaliu išsamei visko paaiškinti, turiu mažai laiko. Čia duomenų moduliavimo pavyzdys. Tikriausiai įskaitote. Iš principo čia yra tokia procedūra pagal tam tikrus meta duomenis. Toliau yra įvykiai, įvykiai skaidomi į darbus, kurie yra dokumentai paprastai, darbai skaidomi į išraiškas, o išraiškos į manifestacijas. Čia matome, kad dokumentas yra darbas, jisai turi kelias išraiškas į skirtingas kalbas ir tų išraiškų manifestacijai variantai, tų išraiškų variantai, tai yra arba PDF arba Wordo formatas. Noriu pateikti pavyzdį, kokioje padėtyje dabar mes esame. Pa, paruošiau pavyzdį, kuris jums galbūt būt, bus matytas. Tai yra pavyzdys. Čia turime metadomenų normalizavimas. Mes nusprendėme naudoti tik tai vieną EP pagal vartojimo sąlygas ir, kaip sakiau, pagal tekstinį turinį, kurį ir atspindi tas kodas ir dokumentas pateikimas visomis 23 kalbomis. Norėdami standartizuoti tokius metaduomenis, darome labai didelį darbą. Čia yra lentelė, kurią jau užpildėme, geltonai pažymėta, o rausvai pažymėta ta dalis, kuri dar nėra baigta ruošti Mes bendradarbiavame su visomis institucijomis, valdymo institucija, kuri čia iliustruota. kad duomenys yra labai gausus ir sudėtingi. Čia lab, bandžiau šiek tiek iliustruoti ir dabar pabandysiu apibendrinti. Norint turėti skaidrę ir paprastą prieigą prie informacijos ir teisinės informacijos, reikia kokybiškų duomenų. Kokybė tai reiškia, kad jie turi būti labai tikslus ir labai tiksliai suindeksuoti ir surušiuoti. Tam mums reikia gauti duomenys iš visų institucijų. Naudodami standartus, pristatant šitą meta, šitus metaduomenis, mes primame tam tikras normas, tam tikrus standartus ir ruošiame metaduomenų registravimo sistemas. Taip bus galima naudotis dokumentais, tiksliai juos interpretuoti, tiksliai interpretuotis metaduomenis ir užkirsime kelią nesusipratimams ar lėšų ar laiko švaistimui. Taip pat pagal žinių e, modeliavimą bus galima rasti pačius tiksliausius duomenys. Bet to metaduomenų standartizavimas leidžia nesunkiai rasti turinį, e, kylanti iš skirtingų šaltinių ir tai padaryti vartotojų iš vieno prieigos taško. Atsiprašau, kad aš labai greitai kalbėjau, greitai ėjau per skaidras. Dėkoju uždėmesi ir jeigu turite klausimą, prašome mane kreiptis. Labai ačiū, ponė Stainicai. Man atrodo, kad tai, ką jūs e, rengiate, yra ta svajonė, kurios mes laukiame išsipildant. Įdomu, ar dar reikėtų tam tikros vartotojų žiūri, kad jį galėtų vertinti, kaip visą tai veikia. Na, bet dabar turime maždaug 10-15 minučių komentarams, klausimams ir atsakymams. Taigi dabar noriu leisti pasisakyti ir prelegentams, taip pat ir parlamento nariams, kurie norėtų dabar pasisakyti. Pone Morvai. Ačiū, dėkoju organizatoriams už jaudinančią diskusiją. Aš esu žmogaus teisų teisininkė iš Vengrijos ir neprisijungusi Europos parlamento narė. Manau, kad kalbame apie pačius bazinius ES dalykus ir esu nusivylusi, kad čia nėra labai daug parlamento narių šioje salėje. Diskusija priminė man mano tėvą, kuris praėjus porą mėnesių po komunizmo žlugimo Vengrijoje pasakė, baisu, kas įvyko, televizijoje paskelbė, kad viešas dokumentas buvo įslaptintas E, laisvai išrinktos vyriausybės. Dabar aš suprantu, kad iš esmės sistema nepasikeitė. Taigi apie ką mes kalbame? Apie du visiškai skirtingus demokratijos supratimus. Ir tikroje demokratijoje, manau, visa valdžia, kurią turi vyriausybė, ateina tiesiogiai ar netiesiogiai iš žmonių Ir žmonės turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti e, tai, ką daro vyriausybė jų vardu. Dikta, diktatūra ar pusiau diktatūra buvo priešingai. Vyriausybė turi visą galę ir mažas elitas turi galę ir galę, kuri suteikiama individui, tai yra suteikiama iš vyriausybės, tai yra du visiškai skirtingi supratimai. O šiandien kalbame apie fundamentalų demokratijos supratimą, kad Europos piliečiai turi suprasti, kad, kad jie kontroliuoja ES institucijas, nes visa valdžia ES institucijos gauna iš piliečių. Būtent tai yra fundamentalu. Mano klausimas e, būtų toks, aš labai esu susijaudinęs, nes tai yra labai svarbu. Noriu užduoti klausimą kolegijai teisininkiai. Ar jūs panaudojate Europos žmogaus teisų teismo sistemą? Nes Europos Sąjunga prisijungia prie žmogaus teisų konvencijos. Labai ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti iš Europos institucijų, parlamento narių, prelegentų. <clears throat> Ponas Nikiforas Diamantūros. Labai trumpai dėl pono Stanico papasakojimą. Man atrodo, tai, ką jisai papasakojo, yra labai svarbu. Tai, ką jis parodė, Tai yra viso to esmė, ko mums reikia. Norėčiau pateikti draugišką pasiūlymą, kad reikia rasti būdą, kaip išversti tuos sausus duomenys tokia kalba, kad, kuri būtų lengviau suprantama vartotojams. Nes tai yra labai svarbu. Iš savo darbo žinau, kai mums reikia gauti informaciją tačiau labai daug priklauso nuo jūsų institucijos sugebėjimo viską padaryti lengviau suvirškinamu, nes, aišku, iš esmės visa tai yra labai sausa, bet aš nesiūlau sprendimo, aš tiesiog remiu jūs entuziastingai, tikiuosi, kad jūs patys rasite sprendimą. Ačiū. Ponas Braueris. Pirmiausia, noriu padėk padėkoti Jums už tai, kad suorganizavote šią diskusiją skirtą skaidrumui ir atvirumui. Turiu klausimą tikriausiai Europos ombudsmenui ir kai kuriems kitiems, kurie susiję su reglamento 1049 peržiūra. Klausimas yra, kaip galime užkirsti kelią per dideliam duomenų slaptinimui nes dažnai dokumentai įslaptinami kaip riboto vartojimo ar kitaip, kai tai nėra pateisinama. Man atrodo, kad šis e, klausimas yra svarbus ir skubus, jį reikia spręsti ir sunku jį išspręsti. Galbūt galėtų čia padėti teismai, idealio situacijoje nereikėtų kreiptis į teismą. Bet, kaip jūs sakėte, jeigu iš anksto yra daug atvirumo. Tačiau e, įslaptinimo tuomet klausimas ir iškyla. Ačiū, Ono. Man atrodo, kad šioje diskusijoje tai yra labai svarbus vienas svarbiausių klausimų. Tikiuosi, kad bus e, keli atsakymai į šios klausimus. Gal pradėsime nuo ombudsmeno, po to e, Michaelas Kešmanas ir po to Tonis Bonijanas. Ir Anais norėčiau suteikti žodį taip pat atsakyti mūsų nariai iš Vengrijos. Nikiforas, labai trumpai pateiksiu dalinį atsakymą susijusiu su ombudsmeno veikla. Aišku, aš nieko negaliu pasakyti, kaip viskas įslaptinima, nes tai yra institucijų sprendimai. O aš susijęs su sprendimų taikymo sritimi. Tačiau mano statutas buvo pakeistas 8 metais e, šios institucijos paramos dėka. Ir dabar aš galiu gauti įvairiausius duomenis, įvairiausius dokumentus, nepriklausomai nuo jų įslaptinimo lygio. Apribojimai man yra tokie, kad aš turiu susitarti su atitinkama institucija prieš gaudamas dokumentą. Ir sąlyg, dėl sąlygo, kuriomis aš gausiu e, tą dokumentą, tai jau buvo išbandyta vieną kartą pirinkaujant Švedijai, noriu pagirti Švedijos dalyvavimą tame procese, man pavyko įtikinti taryba, kad e, būtų pateiktos taisyklės, e, kaip gauti mažiausio įslaptinimo dokumentus, tai yra riboto vartojimo. Dabar ombudsmenas iš tikrųjų turi prieigą prie įslaptintų dokumentų ir turime precedentų, precedentą, kaip galėtume gauti įslaptintą informaciją. Tai nesako į jūsų klausimą, tačiau aš neturiu galių nustatyti tai, kas yra įslaptinama ir kaip. Aš tik tai galiu pasisakyti apie tai, kaip e, galima siekti e, teisės gauti dokumentus, kai e, jie jau yra įslaptinti. Maiklas, pirmiausia, noriu padėkoti poniai Morvai dėl jos aistros skirtos teisės gauti informaciją, nes tai stiprina demokratiją. Žinoma, yra šalių ES, kurios yra gyvenosios valdant dikta, diktatūroms ir turi patirties, kai nėra demokratijos kaip spręsti per didelio įslaptinimo problemą. Reikia turėti bendras taisyklės visoms institucijoms, agentūroms ir turėti bendras taisyklės, kurios būtų paskelbtos viešai ir tuomet galima kvestionuoti tokį įslaptinimą. Tokio požiūrį laikosi parlamentas iki šiol ir taip laikosi peržiūrėdamas reglamentą 1049. Ačiū, Maiklai, dabar Tonis. Du dalykai. Dėl dalinės prieigos. Kas yra dalinai prieinama? Tačiau dėl riboto vartojimo dokumentų. Tarybos e, skaičiai apriboto vartojimo dokumentų vis didėja. Ir mes siekime susitarti dėl bendro e, susitarimo, dėl duomenų keitimosi, pavyzdžiui, su jungtinėmis valstybėmis susitarimas. Mes pareikalavome, kad būtų galima prieiti prie to dokumento. Tai buvo tariamasi mūsų vardu. Mes reikalavome sužinoti, kas, dėl ko buvo susitarta. E, ir tai, aišku, turėtų padėti užtikrinti visų teisės. Maiklai, gal galėtum dar pasakyti. Yra dokumentas, e, kuris tikiuosi yra viešai prieinamas. 21 puslapyje mes įvedame dokumentų įslaptinimo savokas, panaudojame tarybos vidaus taisyklės. Taigi, nepakertame to įslaptinimo principo, kuris, jeigu jis reikalingas. Tačiau čia yra kalbama įslaptinimą ir, tačiau, ir detaliai aiškiname, kodėl e, tokie dokumentai įslaptinami. Pavyzdžiui, visiškai slaptai tai yra grifas taikomas tokiems dokumentams, kuriuos skleidimas gali turėti neigiamą poveikį esminiams ES ar vienos ar daugiau valstybių narių interesams. Taigi mes bandome pasakyti, kad galima panaudoti tokią klasifikaciją, jeigu dokumentas tinka būtent tokiam atvejui. Ir tuomet galima reikalauti atskaitomybės iš visų institucijų. Ono. Ačiū, man atrodo, na, kad mums rūpi, kad per daug naudojama įslaptinimo, kad nėra taikomai, taikomas tinkamai taisyklės. Ir atsiranda dokumentų, kurių negalima gauti. Na, o klausimas yra, kas tikrina įslaptinimą, kaip e, galima lengvai padisku, padiskutuoti apie įslaptinimą tam tikro dokumento. Dar kartą, <clears throat> Nikiforos kalbėjo apie tai, Tai gali e, atlikti informacijos pareigūnas. Noriu pasakyti, kad kai reglamentas buvo patvirtintas, kai kurie ekspertai sakė, kad čia kaip rusų matrioška lėlė. Nuimi vieną sluoksnį, yra viduje kita, jos viduje dar kita, dar kita. Taigi turime reglamentą, kuris. Turime turėti reglamentą, kuris turėtų turėti aukščiausią vertę, po to yra devintas straipsnis e, jautriems dokumentams skirtas. Ir tuo metu ten buvo pasiektas nuvilintis e, kompromisas, turime klasifikacijos taisyklės ir Michaelas Kešvenas dėl peržiūros projekte įdėgė tai, kas, kas turėtų spręsti tas problemas. Nikiforos. Svarbu yra tai, kad reikia aiškiai pasakyti, jog būtent reikia naudoti tikstą kalbą, garantuojant teisę į dokumentų gavimą. Būtent tiksliai turi būti pasakyta, kas yra prieinama, kas ne, kad neliktų tos e, pilkos zonos, kuri leistų piknaudžiauti. Tai yra svarbu, kas turi rūpėti parlamentui. Tai yra būtent labai tiksliai viskas turi būti įvardinti. Ir teismai būtent šį darbą ir daro, e, išaiškinimui e, ginčytinus atvejus. Tai jau toliau Anai, Ana, Anais. Ačiū. Mes kreipiamės į teismą ir tikimės, kad jis pasakys, kad taryba ir komisija turėjo laikytis reglamento pagal teismo praktiką ir turėjo pateikti prašytų dokumentų, kurie turi būti viešai prieinami. Taigi mes dirbame su vienu teismu vienu metu. Man atrodo, kad tai yra svarbu. Anksčiau e, nevyriausybinės organizacijos kreidavo, nesikreipdavo į teismus Ir tai, kad mes e, e, kreipiamės į teismus, jau yra pažanga ir tai yra svarbu. Kai kalbam apie prieigą prie informacijos, tai yra vienintelė situacija, kuomet nevyriausybinės organizacijos kreipiasi į Europos teismus. Jeigu kam nors nesutikimi dokumentai, bet kas gali kreiptis į Europos teismus. Kitais klausimais mes skundų komitetą, Arhus komitet, konvencijos skundų komitetą, sakydami, kad ES nesilaiko teisės į teisingumą pagal Arhus konvenciją. Ir jeigu tai nepasikeis, būtų galima pareikalauti kitų sprendimo nuleimo. Jeigu dabartinė situacija nepasikeis, galima numatyti ir kreipimas į Europos žmogaus teisų teismą. Tačiau kol kas mes to nesame padarę. Atsiprašau, turime tęsti darbą, tačiau noriu pasakyti, kad e, tai, apie ką kalbėjo ponas Kionigas, turi daug ko bendro su prieiga prie dokumentų ir teismus. Taigi, antroji dalis, dabar kalbėsime apie ES tenkančius iššūkius, stangos institucijoms tenkančius iššūkius. Turime pasikeisti čia prie šio stalo. Noriu pakviesti Herendabišę, Cezario Nestinį ir Hubertą Slaševskį, kad jie ateitų pas mus atsisėsti čia. Tikiuosi, kiti pasiliks pasiklausyti diskusijos. taking over now or in the no, second part? In okay, the yeah, next. right, yes. No, is that okay with you? Yeah, yeah, sure, yeah, yeah. If yeah. you want to break, yeah. if you need to um, Yeah, uh, so uh, when um, the members of the second part are taking their places... Kągi, kol ateina nauji prelegentai, norėjau pristatyti organizaciją Access Info. Mes daugelis džiaugiamės, kad Europos Teisingumo teismas nesnei priemė sprendimą dėl bylos, byloje dėl prieigos prie informacijos susijusios su reglamento nauja redakcija. Na ir keista, kad valstybės narės tiek daug slepia, kai kalba eina apie taisyklės dėl prieigos prie informacijos. Bet teismas labai paprastai žemiškai paaiškino, kad e, valstybių narių taikoma politika ir dokumentų atskaidimas dėl prieigos prie informacijos taisyklių pritaikymo yra tikrai e, įmanomas ir tai nekenkia jų e, kažkokiems tai principams ir tai tik tai leidžia geriau pilietiniai visuomeniai įsitraukti į sprendimų prieimimo procesą. Aš tikiuosi, kad teisingai interpretavau e, sprendimą. Prašau, Helena. Žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Labadiena, ponios ir ponai. Tikrai visiškai teisinga Europos teisingumo teismas byloje e, dėl prieigos prie informacijos, dokumentą matote ekrane, nusprendė, kad norint laikyti, laikytis demokratinių teisų piliečiai turi būti įtraukiami į teisėkros procesą. Tai yra esminiai paprasti dalykai. Nacionalinių lygmenių, kaip sakė kiti kalbėtojai, yra papras, įprasta žinoti, kokių pozicijų laikosi politinės partijos ir vyriausybės nariai, parlamentarai, ministrai, jeigu atsisako išsakyti savo poziciją dėl kažkokios tai politikos ar teisės projekto, yra išjuokiami visuomenės ir yra kritikuojami žiniasklaidoje. ES turėtų laikytis tų pačių standartų. Tai nėra kokia tai politinė neapmokestintą zoną, kai visi taiko savas taisyklės. Vienas kolega po teismo sprendimo man parašė, kad absoliučiai keista, kad jums reikėjo kelti tą bylą. Ir tai, kad mums reikėjo tei, kreiptis į teismą tam, kad gautumėme prieigą prie dokumentų susijusių su ES skaidrumo taisyklėmis. Iš tiesų tai yra didžiulė ironija. Ironiška situacija. Mes taip pat bandėme gauti informaciją iš 27 valstybių narių Tačiau susidūrėme su tendencija, kad bandoma laikytis Briuselio slaptumo refleksų. Tai ypatingai pasakytina apie tai, kai siunčiami užklausimai atstovybėms e, dirbančioms Briuselyje. Ir aš čia turiu dokumento pavyzdį, kokį mes štai gavome. Danijoje mes prašėme to dokumento. Tik 11 iš 27 pateikė informacijos ir tik tuo met po to, kai primiknai reikalaujame arba teikiame apeliacijas. Pavyzdžiui, Niderlandai, kurių skaidrumas yra gan, skaidrumo pozicijos yra gan aikštos, nepateikė tam tikrų dokumentų, jos tik tai po apeliacijos e, teikėsi mums atskleisti. Dar kitos šešios valstybės oficialiai atsisakė mums teikti informaciją, tarptautiniai santykiai buvo pagrindinis pretekstas. Kitas dalykas - sprendimų prieimo proceso apsauga. Prancūzija labai įdomu taikė 1049 reglamentą, nors pritaikė ir 78 metų Prancūzijos įstatymą. Tai rodo, kad Bruselio slaptumo refleksas yra labai gajus ir nacionalinių lygmenių. Dar kitos šešios valstybės mūsų gražino į komisiją ir sakė, kad jeigu norime sužinoti apie ES skaidrumo taisyklių reformą, atsiprašau, tarybą nukreipė, mes turime paprašyti informacijos tarybo, taryboje. Taigi grįžome prie nulio visiško. Na ir čia akivaizdu, kad jeigu teisėkuros procesas neatsivers čia Briusel, Briuselyje, nes čia yra formuojamos pozicijos, tuomet tai nevyks ir nacionaliniu lygmeniu. Ir tai gali pakengti dabartinėms priegos prie informacijos taisyklėms nacionaliniu lygmeniu. Įdomu tai, kad mūsų atveju dokumentas buvo nutekintas. Ir tuo metu, kai mes teikėme apeliaciją, mes net nežinojome, kad jau, ta informacija yra nutekėjusi. Na ir tai buvo labai įdomus patikrinimas, kaip atskleidimas gali pakengti situacijai ir tikrai nebuvo pateikta jokių aiškių e, įrodymų, kad tai gali pakengti situacijai. Kaip sakė pirmininkė, visuomenė turi turėti teisę suprasti, kokios vyksta dėrybos. Per teisėkuros dėrybas pozicijos gali, valstybių pozicijos gali keistis ir valstybės e, tarsi teigiama, kad valstybės negali keisti pozicijų, bet tai nėra įtikinamas argumentas. Ir teisėkros proceso skaidrumas e, nereiškia, kad nėra priimami įstatymai ir teisės aktai. Teismas nuolatos. Kai įvyko teismo procesas, aš gavau labai daug e, palaikančių žinučių. Kenijos vienas aktyvistas pasakė, kad toks sprendimas bus, lab, būtų labai aktualus ir jų valstybėje, Meksikoje, viena, vienoje, viename laikraštyje buvo irgi apie tai parašytas straipsnis. Taigi, imtis veiksmų čia Briuselėje yra svarbu, nes tai atneša atgarsių. Na ir tai buvo reakcija į bylą, kai susijusia su skaidrumo atskleidimu ir galiausiai jau šią savaitę uh, buvo pažadėta aptarti e, tas skaidrumo taisyklės. Taip pat kitas priemonės susijusias su komisijos, spaudimu komisijai pasiūlyti naujas, naujus reformos pasiūlymus. Jeigu taip atsitiks, tai bus e, katastrofa ne tik skaidrumui ES, bet turės didesnį poveikį. Praėjus trims dienoms po sprendimo aš parašiau Istambulę universiteto profesoriui ir jisai pasakė, kad gavo informacijos apie teismo sprendimą aštuonis kartus. Tai, kas vyksta čia Briuselėje, labai yra sekama tose valstybėse, kurios siekia tų demokratinių standartų, egzistuoja Europ, kurie egzistuoja Europos Sąjungoje. Kalbant apie diskusijų temą, reglamentą 1049, turime pažymėti, kad nėra laikomasi visų standartų, kurie yra numatyta įvairiuose prieigos prie informacijos teisės aktuose pasaulyje. Taip pat nėra laikomosi konvencijos nuostatų. Dokumento apibrieštis, viešo intereso patikrinimas yra pateiktinos išlygos, tačiau jas reikia reformuoti ir taip pat reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp prieigos prie informacijos ir asmens privatumo apsaugos. ES taip pat panašu, kad atsilieka nuo atvirų duomenų revoliucijos. Įvairios vyriausybės dabar pateikia neapdorotus duomenis tam, kad visuomenė galėtų jais pasinaudoti novatoriškai socialiniam labui. Pavyzdžiui, ES galėtų aktyviau laiku nuosekliai teikti informaciją apie pagalbos lėšų panaudojimą pagal tarptautinės pagalbos iniciatyvą. Jeigu 1049 reglamentas bus reformuotas, Reformos tikslas jį priderinti prie minimalių standartų. Tai, kad mes kalbame, jo konvencijos apriektis turi būti susiaurinta, tai iš tiesų netikėtina daugeliu stebėtojų pasaulyje. Taip pat būtų neteisinga tik tai kalbėti apie reformas ir ne, neužsimti kitais darbais tam, kad prieiga prie informacijos pagal dabartinį reglamentą pasiteisintų praktikoje. Būtų prasminga pradėti nuo teisėkuros skaidrumo paskutinė mano pastaba. Turiu greitai baigti ir kalbėti lėčiau. Taigi, apibendrinsiu diskusijas. Aš manau, kad tai, kad šiandienis mūsų seminaras beveik galėjo ir neįvykti, irgi labai stebina. stebina. Labai svarbu, kad aš kiti kalbėtojai, pilietinės visuomenės atstovai, kad jie galėtų čia atvykti ir išsakyti savo nuomonę, juk tai yra dalyko esmė. To negalėsime padaryti, jeigu negausime tinkamos informacijos. Ačiū labai. Much, Helen. Ačiū, Helen. Aš irgi norėčiau padėkoti Ona Brauer, kuris padėjo organizuojant šitą sustikimą. Mes nežinojom, kad tokios posėdžio, tokio klausimo rengimas gali net sukelti bylą Hautelą prieš tarybą. Vėl dabar nauja jurisprudencija ir pažiūrėsim, kokios visgi bus pasiekmes. Dabar suteiksiu žodį Cezarė Onestinį iš išornės veiksmų tarnybos. Jis atstovauja bendrą sekretoriatą ir jisai eina to skyriaus vedėjo pareigas. Iš tikrųjų, išorės veiksmų tarnyba yra viena iš matomiausių ir didžiausių naujų institucijų, kurios buvo sukurtos pagal Lisabono sutartį. Mes visi norime, kad uh, ir išorės, išorės santykiuose ir reikalose būtų kuo didesnis skaidrumas. Taigi, ponė Onestini, kaip viskas vyksta, tikriausiai jūsų tarnyba dabar įgyvendina nuostatą susijusią su teisės susipažinti su dokumentais. Ačiū. Ačiū, kad pakvietėte Europos išorinės veiksmų tarnybos atstovus į šitą svarbų klausimą. Mes džiaugiamės, kad čia dalyvaujame. Galime diskutuoti. Ačiū prieš tai kalbėjusiems, kurie aiškiai nustatė šitų diskusijų parametrus. Kaip žinote, Europos išorės veiksmų tarnyba yra gana naujas, nauja institucija, tik nuo šių metų pradžios pradėjo dirbti, bet, praeitų metų pradžios, bet visiškai vykdome 1049 reglamentą ir mes patys turime straipsnį, kuriame aiškiai kalbama apie tai, kad reik, kaip reikia taikyti reglamentą 1049, kuris yra teisinė bazė. Ir mes dabar kaip tik ruošiame e, dokumentą įgyvendinanti pačias, pačias, pačias tai, išras tarnybos tais, veikimo taisyklės. Mes bandysime susitelkti ties e, mūsų tarnybos vaidmeniu norėčiau apžvelgti mūsų pagrindinius principus, tų taisyklių, tų nuostatų pagrindinius principus. Tas nuostatas mes, kaip sakiau, greitai priimsime. Atspirties taškas šioms nuostatoms yra tas, kad visi gali kreiptis su prašymu prieiti prie dokumentų ir iš ES vidaus, ir iš išorės, ir individai, ir įmonės, organizacijos. Visi dokumentai išorės veiksmų tarnybos bus įtraukti, ne, ne, nepaisant to, ar jie yra įslaptinti ar ne. Ir bus taikomi šitas reglamentas. Ir visos jo nuostatos, mes atsižvelgsime visas šio reglamento nuostatas ir e, laikysimės griežtai to, kas yra numatyta reglamente ir to, ką įneš ir naujieji pakeitimai. Manau, labai svarbu kuo greičiau priimti mūsų gyvendinamasios nuostat, nedelsiant. Jeigu Europos išorės veiksmų tarnyba gaus prašymą e, prieiti prie dokumentų iš trečiosios šalies, mums tai būtų labai svarbu, nes dauguma dokumentų kuriuos mes turime, būtent ir bus susijęs su trečiajomis šalimis. Todėl mums reikia aiškių e, taisyklių, kad galėtumėm greitai sureaguoti, suprasti, kokias e, išlygas reikia taikyti ir ką galima daryti su tuo konkrečiu dokumentu. Mes žadame tokius prašymus svarstyti prioritetinę tvarką išorinės veiksmų tarnybo nori paskirtis tarnybos rėmose e, koordinatorių, kuris tvarkis tokius prašymus. Šis darbuotojas bus atsakingas už tai, kad būtų užtikrinta, jog vidaus išorės veiksmų tarnyboje būtų taikyto reglamento, taikytos reglamento nuostatos, kad būtų laikomasi visų e, taisyklių ir nustatytų terminų. Mes kuriame įvairias naujas procedūras ir manome, kad išorės veiksmų tarnybos prigos prie dokumentų tar, e, koordinatoriaus e, vaidumuo bus ir tas, kad už, jis turės užtikrinti, kad turėtumėm tinkamą informaciją, kad personalas, kuris dirbs mūsų tarnyboje būtų kilęs iš skirtingų institucijų, kad turėtumėm ir iš atstovų 27 valstybių narių. Taip pat Labai svarbu ir tai, ką, apie ką šnekėjo ombudsmenas, kad reikia siekti bendros kultūros, bendros šito reglamento supratimo. Taigi pačioje tarnyboje yra labai svarbu vykdyti mokymą, švietimą, didinti supratimą tam, kad visi puikiai suprastumėm, kaip reikia įgyveninti šio reglamento nuostatas turint galvoje ir tai, kad mūsų darbuotojai gali būti skirtingo, skirtingo, skirtingų šalių, su skirtingo supratimu, bet jie turėtų teisingai interpretuoti tą reglamentą. Taigi dabar tokioje padėtyje esame ir tikimės, kad šios darbo taisyklės bus gan greitai priimtos, jau tekstas yra paruoštas, dabar e, dar liko keli teisiniai žingsniai Pirmas žingsnis buvo paruošti šias e, darbo taisyklės ir jos yra paruoštos priėmimui ir turės būti patvirtintos ir partingos įgaliotinės. Tikimės, kad darbas eis greitai ir per atinčias savaitės jisai bus baigtas. Ačiū. Thank you, Mr. Honesty. Ačiū, ponia Onestinė manau, kad galime turėti priežasčių tikėtis, kad jūs krypsite labiau į komisijos pusę, o ne tarybos, kuri e, nelabai yra linkusi dalytis išorės ryšių informaciją su piliečiais. Aš e, gerbiu jūsų diplomatinius įgūdžius, na, ponia pirmininkė. Einame toliau ir norėčiau pakviesti poną Hubertą Šlaševskį, kuris yra Europos komisijos direktorius. E, jo darbas yra skirtas dirbti su institucijų agentūrų ir įstaigų skaidrumu iš ankstinė atviros nepriklausomos ir veiksmingos administracijos sąlyga. Taigi, ponia Šlaševski, prašom. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjams už kvietimą dalyvauti šiame posėdėje. Tai yra labai savalaikis dalykas. Tai yra svarbu man, nes aš gana neseniai pradėjau dirbti su šią temą. Klausantis kai kurių pasisakymų, gali susidaryti įspūdis, kad yra tam tikra institucijų politika skirta sulaikyti, blokuoti informaciją, neduoti tos informacijos ne, info, piliečiams, tarsi kažkokie dinozaurai saugotų sla, tamsias paslaptis. Aš suprantu, kad ginčio prasme ekstremalūs atvejai pirmiausia iškyla. Tačiau, žinoma, aš galiu tik tai kalbėti apie komisiją, tačiau tikrai e, turiu pasakyti, kad situacija iš tikrųjų nėra tokia, kaip čia susidaro įspūdis. Situacija iš tikrųjų yra kur kas pozityvesnė ir komisija iš tikrųjų visiškai pritarė poniai Jetanmaki, sakysiai, kad e, skaidrumas yra labai svarbus. Užtikrinant pilietinės visuomenės dalyvavimą, geresnį valdymą. Tai yra koncepcijos, e, kuriams pritarė komisija visiškai. Mūsų atsidavimas atviram, veiksmingam, nepriklausomam Europos administravimui nieko naujo. E, tai kyla iš to, kas vadinama bendrijos metodu, kurį e, komisija visada gina. Kaip mes tai darome praktikoje? Kaip jau buvo minėta, pradžia buvo 10-mečio pradžioje, buvo priimta daug svarbių sprendimų, na ir svarbiausia, žinoma, reglamentas 1049. Praėjusiais metais komisija išviešino daug e, informacijos, daug dokumentų savo nuožiūrą ir pagal reglamentą. Keletas skaičių visų pirma dėl dokumentų, e, kur buvo prašyta pagal reglamentą. 2001 metais buvo pateikta maždaug 500 prašymų praėjusiais metais daugiau kaip 6 tūkstančiai. E, daugiau kaip 80 procentų prašymų buvo patenkinti, maždaug tik 150 prašymų e, persiunčiame generaliniam sekretoriui. Tai rodo, kad sistema iš esmės veikia ir veikia gerai. kai kurie kalbėtojai kvestionavimų e, uždarsimą pateikti informaciją ar neigiamus atsakymus. Pone Bertie minėjo, kad prašoma pratesti terminą, nors tai ir nėra pateisinama, nėra pateisinama priežasčių. Galiu Jūs patikinti, kad kai prašoma pratesti terminą, tam yra tikrai rimta priežastis. Nes mes esame taip pat įsitikinę, kad kuo greitesnis bus pateiktas atsakymas, kuo, tuo jis bus veiksmingesnis. Tačiau e, daugelis prašymų dažnai yra labai sudėtingi, jie reikalauja tyrimo. Ir nors ponas Dimaduros minėjo, kad mes turėtume turėti pakankamai darbuotojų, šioje srityje. Niekada neturėsime jų pakankamai ir dabartinėje situacijoje mažai tikėtina, kad e, tokia situacija pagerėtų. Tačiau aš nesuversiu kalties išteklių trūkumui, nes tai yra tik vienas e, nedidelis elementas, tačiau jis yra svarbus. Svarbiau yra tai, kad e, prašymai iš prašytojo, prašymo pateikėjo pusės būtų tinkamai vertinamas. Dažnai neįvertinama tai, kad reikia pasverti ir kitus interesus. Kartais tai yra asmeninių duomenų reikalas, kartais yra būtinybė apsaugoti kitus svarbius interesus. O komisija yra visų šių interesų sankryžoje. Mes turime užtikrinti, kad visi interesai būtų pasverti, kitaip mes pralaimėsime teisme. Nebūtinai dėl to, kad nepateikėme dokumento, o dėl to, kad pateikėme jį. Taigi reikia siekti subtilaus balanso dažnai ir kai kuriais atvejais tam prireikia daugiau laiko, negu mes norėtume tam skirti. Tačiau, būdamas atsakingas už skaidrumą tik tai dar dvi savaitės, aš galiu Jūs patikinti, kad pasistengsiu viską daryti, kad terminai trumpėtų, nes e, tikrai administracija, gera administracija turėtų dirbti greičiau, tačiau prašau Jūs suprasti, kad e, viskas nėra taip paprasta, kaip kartais atrodo. Vieša prieiga prie informacijos yra tik vienas e, skaidrumo elementas, tačiau yra kitų aspektų, kuriuos norėčiau trumpai išdėstyti. Kaip teisės akto iniciatorė Europos komisija nuolat įtraukia pilietinę visuomenę per viešasias konsultacijas ir suinteresuotų šalių konferencijas. Mes esame numatę minimalius standartus konsultacijoms, užtikrinant, kad visuomenė būtų gerai informuota ir turėtų galimybę pateikti savo nuomonę. Mes taip pat užtikriname, kad informacija vis dažniau būtų pateikiama per viešuosius registrus. O pasiūlymai, kuriuos minėjo kolegos iš Leidinių e, direktorato yra vienas iš tų elementų, kuris pagerins prieigą prie informacijos. Suprantu, kad e, neturime laiko, tai nekalbėsiu labai detaliai. Tiesiog norėjau paminėti, kad jūs, ponė Diamanduros, minėjote, kad agentūros nėra informuotos, kad pagal Lisvono sutartį jos taip pat turi laikytis reglamento. Na, komisija informavo visas agentūras nedelsant ir jeigu reikės, mes tą informaciją pakartosime. Ačiū. You, Ačiū, ponės Laševski. Dabar turime 10 minučių diskusijoms. Norėčiau pakviesti ombudsmeną pirmiausia pasisakyti. Na ir po to, jeigu būtų norinčių, taip pat prašau. Ačiū pirmininkė. Aš at, labai didžiai išklausiu ponios Darbešėje pasisakymo. Pažiūrėsime, ką būtų galima padaryti dėl jos iškelto klausimo. Nu, aš dabar keletą komentarų dėl to, ką sakė ponas Slaševskis. Pirmiausia, norėčiau jų pasveikinti, gavus naujas pareigas. Kiek suprantu, tik dvi savaitės jūs dar dirbate šiuose pareigose, taigi linkiu visokiojo sėkmės tvarkantis su šiuo svarbiu darbu. Na ir norėčiau štai ką Jums pasakyti. Aš ne vien tik tai kaip ombudsmenas, išorinis kontrolės mechanizmas, bet kaip ir ombudsmenas svarbus informacijos šaltinis institucijoms, įskaitant Jūsų direktoratą, norėčiau pasakyti, kad tiesa, jog komisija aukščiausių lygmenių yra įsipareigojusi užtikrinti skaidrumą. Tiesa, kad komisija aukščiausių lygmenių labai griežtai tą teigia. Bet problema, jeigu galėčiau pasakyti, yra susijusi su žemesniais sluoksniais. Būtent kaip tas įsipareigojimas, kuris prisimtas aukščiausių lygmenių, yra interpretuojamas, kai valstybės pareigūnas savo nuožiūrą, nors ir žinodamas, e, kokie yra skaidrumo reikalavimai, elgesi labai atsargiai. Na ir aš tikrai neteigiu, kad institucija nėra įsipareigojusi skaidrumo principai aukščiausių lygmenių ar generalinės sekretorės lygmenių, kuri tikrai visuomet pritarė šią idėją, bet tai, kaip jūs šviečiate savo kolegas dėl to, kaip tos labai sudėtingos taisyklės būtų, gali, būtų galima pritaikyti dėl nuožiūros, dėl sprendimo, dėl sprendimų pritaikymo. Jūs teigiate, kad visuomet turite svarių priežasčių. Aš, na, jūsų komisaras panas Šepčevič viešame renginyje asmeniškai pakomentavo konkretų atvejį dėl savo pirmtako, kai 15 kartų buvo pratestas terminas, skaičiuojant nuo to, kai pirmąjį kartą buvo kreiptasi tam, kad komisija laikytųsi tų nuostatų. Pana Šepčiovičius pasakė, kad matyt tikrai rezultatas galėjo būti kur kas geresnis. Taigi Tiek norėjau pasakyti. Ne visuomet yra pateikiamos svarios priežastys, kartais, aišku, jų tikrai yra. Dėl to jums pritariu. Na, na ir galiausiai dėl personalo. Aš tikrai suprantu problemos esmę. Aš kaip ombudsmenas manau, kad kai trūksta išteklių, nemanau, kad ištekliai pakankamai efektyviai yra apskritai naudojami piliečio akise. Aš kaip ombudsmenas galėčiau pasakyti, kad jeigu kalbam apie tai, kad trūksta personalo, tai reiškia, kad administracija dirba nepakankamai gerai. Negalima pasakyti piliečiams, kad mes negalime kažko padaryti dėl to, kad kažkas atostogauja ar, ar, ar panašiai. Ir iš jūsų e, kūno kalbos suprantu, kad man pritarėte. Dar dvi pastabos. Pone, galbūt neteisingai supratau tai, ką jūs sakėte, jeigu taip yra, pataisykite. Bet tikrai yra tiesa, kad tai, kaip komisija svarsto atskirus atvejus, tą reikia daryti kur kas atsargiau, kad nebūtų keliamos bylos ir neturėtų būti nuolatos kreipiamas į teismą dėl reglamento 1049 pritaikymo. Ir jūs turite tarnybas, kurios turi jums teikti patarimus, jeigu yra problemų ir sunkumų. Ir teisininkai tą ir turi daryti, apsaugoti jūs. Na, o jūs privalote būti aktyvesni. Aktyvumas nebūtinai reiškia kreipimas į teismą. Aš, aišku, institucinė prasme esu galbūt nešališkas. Aš visus kviečiu kreiptis į ombudsmeno, o ne į teismą. Ir dar vienas dalykas. Dėkoju, kad paaiškinote nesupratimą dėl agentūrų. Aš Liepos 1 sutiksiu su agentūrų vadovais ir uh, pasirūpinsiu, kad jie būtų tinkamai informuoti. Ačiū. Dar turime keletą. Galime išklausyti keletą pastabų, Maiklas. Na, man yra labai įprasta ginti kitą instituciją, nors gal ir ne. Mes, jeigu sąžiningai elgsimės, visuomet pasieksime to, ko norime. Problemos esmė yra ta, kad reikia daugiau išteklių tam, kad tenkintumėme demokratinius įsipareigojimus. Tačiau ES manoma, kad politikai nenori teikti papildomai išladų institucijoms, kad jos atliektų tą savo darbą. Ir įsitraukėme į užburtą ratą. Na ir problemos esmė iš dalies yra štai kokia. Politikai, lyderiai visų institucijų aukščiausių lygmenių nori ginti savo nugarą. Na ir tie žmonės, kurie dirba institucijose, puikiai tą supranta. Dėl to mes privalome sukurti visiškai kitokią kultūrą, kitokią požiūrio, požiūrių kultūrą ir pasirūpinti, kad politikai aukščiausių visų institucijų lygmenių įrodytų, kodėl reikia daugiau finansinių išteklių tam, kad būtų atliekamas tas darbas, kurio reikalauja NVO, žurnalistai ir piliečiai, nes priešingų atveju tas užburtas ratas nebus nutrauktas ir labiausiai nuo to, aišku, nukentės piliečiai. Ačiū, Maiklai. Helen. Ačiū pirmininkė. Aš gal pasiūlymą norėčiau ponui Šlažėpskijui pasakyti. Reikia galvoti ne vien tik tai apie prieigos prie dokumentų sistemą iš vidaus, bet pažvelgti į tą sistemą ir iš išorės. Ir pamastyti apie tai, kaip, ko reikia piliečių, ką jis turi žinoti tam, kad gautų prieigą prie dokumentų, paprašytų. Uh, Puiku, kad e, nuo 5000 iki 6000 išaugo užklausų skaičius, bet tai yra vis dar labai nedaug, kalbant, kad yra pusė milijardo žmonių, žinant, kad dauguma užklausų dažniausiai ateina iš nevyriausybinio organizacijų, dirbančių Briuselėje. Aš neseniai Pragoje kalbėjausi su žurnalistais iš įvairių Europos valstybių ir paklausiau, ar jie norėtų teikti užklausas ES institucijose. Ir daugelis jų nesugebėjo to padaryti, nes per internetinius puslapius negalėjo gauti informacijos. Taigi ne visuomet yra taip paprasta tą padaryti. Kita problema, kai informacija, informacija egzistuoja, kaip teikti užklausą, dažnai informacija yra tik keliomis kalbomis, angliškai, prancūziškai. Neradau ne vieno tinklapio, kur būtų 21 oficialiaja kalba pateikiama informacija apie tai, kaip teikti užklausą. Taigi tai yra baziniai dalykai tam, kad žmonės gautų prieigą prie informacijos. Gal generalinio sekretorius taip, bet kitų institucijų atveju ne. Tiesiog žmonės nežino, kad egzistuoja generalinis sekretorius, eina į generalinį direktoratą ar kokią tai, kokią tai agentūrą ir ten neranda nieko savo kalba. Taigi pažvelkite į tai iš išorės, bandykite suprasti, kaip žmonėms tas užklausas e, pateikti ir gauti norimos informacijos. Ačiū. Vieną klausimą turiu ponui Slaševskijui. Ir čia Europos parlamente mes vis dažniau pastebime, kad parlamentas ir žinoma piliečiai daugelį atvejų nori žinoti, kokiu pagrindu Europos komisija derasi dėl tarptautinių susitarimų. Kaip žinote, ponia Žlažėpski, vyksta tarp institucijų kova dėl privilegijuotos e, parlamento teisės e, gauti prieigą prie dėrybinių įgaliojimų ar ES prisijungimo prie žmogaus teisų konvencijos, teisingumo vidaus reikalų srityje, ES JAV santykiai. Ar žinote, kad tokie konfliktai egzistuoja ir ar nemanote, kad e, esant tokioms aplinkybėms būtų įmanoma išplėsti prieigą prie informacijos, įtraukiant ir piliečius, nes tai kalba eina apie jų kasdienį gyvenimą, jų atsakomybės, jų teisės, labai tiesiog neprasme. Ačiū trumpai pabandysiu atsakyti į vairius klausimus. Pirmiausia, dėl išteklių, nes tai yra tam tikras leitmotyvas. Visiškai pritariu ponui Diamandūros, kad negalima kalbėti apie tai, kad trūksta išteklių ir tuo pasibandyti pasiteisinti. Bet dėja, toks yra faktas ir jo negalime ignoruoti. Na, ir jeigu sudėti, situacija yra sudėtinga, kaip e, ponios Darberš, Darberšį atveju per dvi minutės daug ką pasakyti, tai ir pas mus tokių situacijų būna labai sudėtingų. Ir aš suprantu, kad tai nėra pasiteisin, tinkamas pasiteisinimas. Ir e, aš atsakingas už biudžeto dėrybas ir auditą komisijoje. Ir mes niekuomet nesakėme, kad mes negalime to padaryti, nes. Bet tai reiškia, kad e, kažkaip turime apriboti savo išlaidas ir galiausiai tą darydami mes pamatome, kad nukenčia svarbi veikla. Taigi situacija tikrai nėra paprasta, bet čia gal nelabai tema. tai, ką jūs sakėte, kad reiktų pažvelgti iš piliečių perspektyvos. Mes tą tikrai bandome padaryti. Tai yra vienas iš darbo aspektų. Ir manau, kad tokios iniciatyvos, kurių imasi ir publikacijų tarnyba, turėtų tapti pavyzdžių, akivaizdžiau naudotis tam tikromis, tam tikromis tikrais informacijos šaltiniais, ne tik per Europą, bet ir per kitus paieškos variklius. Uh, Ir kartais problema ta, kad tiek daug informacijos e, siūlome internetu yra tūkstančiai, šimtai tūkstančių puslapių. Ir vėlgi, norėdamas būti atviras, galbūt per daug tos informacijos pasiūlai ir tada sunkiau vartotojui. Bet dirbame, dirbame ir suprantame, kad reikia tobulėti. Na ir kai pasimetu tarptų puslapių, aš Google panaudoju. Štai pavyzdžiui. dėl kalbų. Taip, čia susijęs su biudžetu. Bet bandome nustatyti savo prioritetus. Pažiūrėsime, ką bus galima tų padaryti. Dabar perėsiu prie svarbesnio klausimo, sudėtingesnio. Manau, kad tarp institucinėme susitarime yra atsakymai į jūsų klausimą. Tarp institucinis susitarimas nepatenka į mano kompetencijos sritį ir aš nekomentuosiu. Tuomet gal galėtumėte trumpai pakomentuoti tai, kad piliečio teisė žinoti turi būti išplėsta ir į kitas išorės santykius rytis. Nes akivaizdu, kad dėl globalizacijos pilietis atsiduria pasaulinės bendruomenės narių ir nu, turi žinoti, ką daro jų, ats, jo atstovai, dėrėdamėsi su trečiosiomis šalimis dėl maisto kokybės ar atsakomybės apsaugoti, apginti ir kitų dalykų. Tai gal šį klausimą jums dviems skirsiu dar trumpai pakomentuoti išorės veiksmų tarnybą, ką apie tai galvoja. Ačiū, pirmininkė. Uh, galvojam. Ir kai buvo pasakyta, mes dar tik tai steigiamės ir numatome vidaus dar, darbo vidaus taisyklės. Ir ieškome būdų, kaip būtų galima užtikrinti pusiausvyrą tarp įvairių konfliktiškų poreikių. Aišku, reikia daryti skirtumą tarp 1049, kur, kuris, taik, kuris taikomas visiems piliečiams, ir privilegijus prieigos, kuri taikoma parlamentarams. Tai yra svarbus skirtumas. Ir vyriausiai galiotinė diskusijose su parlamentu apie tai užsimena ir taip pat deklaracijoje dėl politinės atskaitomybės. Ji teigia, kad netgi prieinamuoju laikotarpiu mes negryšime prie ankstesnių dalykų ir Kiekvieną atvejį apsvarstysime atskirai, kad nesusidarytų vakumas. Taigi tikrai yra pavyzdžių rodančių, kad valios turime. Kai kurie kiti klausimai yra susijęs su dabartinėmis diskusijomis, kurios vyksta tarp parlamento ir tarybos dėl, dėl tarp institucinio susitarimo. Na ir aš irgi negaliu jo komentuoti, tačiau tai turės atgarsių ir mūsų darbui, nes e, tvarkomės su dokumentais ir tie dokumentai būtent ir bus traktuojami pagal tai, tas taisyklės. Taigi vyksta nemažai svarbių diskusijų ir yra politinių lygmenių išsakytas vyriausiosios įgaliotinės įsipareigojimas įgyvendinti tas taisyklės. Na ir dabar gal pirmininkavimą perduosiu Maiklui. Ačiū už pristatymus ir diskusijas. Ask... Ačiū. Norėčiau paprašyti profesorės Kuetin prisijungti, pono Hustings, pono Warren Solos, Plako ir panarela. Visi kiti dalyviai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 Pradėsime antrą darbo sesiją, kuri vadinasi Reglamento 1049 išdėstymo nauja redakcija atsižvelgiant į Lisabono sutartį jo problemos. Manau, kad diskusijos yra labai įdomios ir tikrai norisi išgirsti, ką pasakys mūsų svečiai, todėl prašyčiau e, tylos. Pirma, pirmoji kalbėtoja yra puikiai pažįstama šiam komitetui, Deidre Katin iš Amsterdamo universiteto. Ji yra Europos teisės profesorė tame universitete ir ji vadovauja Europos teisės centrui Amsterdame. Taip pat Jutreks valdysenos mokykloje Utrechte. Ji dirba ir gavo Spinozos premiją Olandų mokslininkų organizacijos skir, skirta už Europos teisės išmanimą. Ji taip pat yra Dublino universiteto uh, garbės daktarė. Taigi, gerbiama Dedrin, mes labai džiaugiamės už čia kad jūs atvykote ir aš jums suteikiu žodį ir būsiu gan griežtas dėl kalbėjimo laiko. Ačiū už malonius žodžius ir aš iš karto eisiu prie savo pasisakymo. Džiaugiuosi, kad gavau tokią galimybę čia dalyvauti. Kaip akademikės mano e, tikslas yra išdėstyti. E, pakeitimus, siūlomus pakeitimus platesnėme konstitucinėme kontekste. Turiu galvoje Lisabono sutartį, kuri yra labai svarbi šioje srityje. Aš trumpai papasakosiu, e, paaiškinsiu, apie ką šiandien šnekėsiu per šitą neilgą laiką. Manau, kad Lisabono sutartis yra svarbi dėl trijų dalykų. Pirmiausia, ji praplėtė e, visą aprėti, dabar įtraukė ir visas agentūras, visas organi, e, visus organus. Įsigaliojus Lisabonui, Lisabonos sutarčiai ir kai bus pakeistas šias reglamentas, jau dabar visos agentūros ir organizacijos turi šitą įsipareigojimą. Antras dalykas, kodėl Lisabonos sutartis tokia svarbi. Ji praplėtė Ji praplėtė sprendimo prieimimo m, mm, procedūrą ir tai yra numatyta pirmame sutarties straipsnėme ir prie to dar grįšiu. Trečias dalykas, kodėl Lisabono sutartis yra tokia svarbi. Būtent todėl, kad pabrėžiama demokratija ir tai, kad Euros ES pagrindas yra reprezentatyvi demokratija. Pirmą kartą tokia savoka yra įrašyta sutartyje, taip kaip tai įrašyta dešimtame straipsnėje, būtent tokiame kontekste ir turime matyti tai, apie ką mes kalbame. Kalbame ne tik tai para, apie parametrus e, to, kas buvo priimta prieš dešimt metų šitame reglamente. Dabar laikai pasikeitė ir teisinis pagrindas pasikeitė, manau, tai yra be galo svarbu. Taigi, net pati neįskaitau, kas ten skaidrėse labai toli. E, stengiausi padaryti nedaug skaidrių, nes turime nedaug laiko. Taigi, pirmasis svarbus dalykas, kad tas atvirumo principas. Ir tai yra labai aiškiai Lisabono sutartyje numatyta. Tai ir prieimas prie dokumentų ir piliečių dalyvavimas sprendimo prieimimo procese šitie aspektai yra labai susiję vienas su kitu ir piliečių teisė tapo dalyvavimas sprendimų prieimo procese ir tai yra suformuoluota Lisabonos sutartyje. Dešimtame straipsnėje tai yra numatyta. Tai dabar yra tas auksinis standartas, auksinė nuostata. Nereikėtų remtis vien tik tai e, teisę prieiti prie dokumentų reglamentų tam, kad pasiektume teisinio skaidrumo. Tai yra susiję ir su ES istorija. Iš tikrųjų, reikėtų apie tai kalbėti ir istorinėme kontekste, kad ministrų taryba yra. Iš pradžių buvo e, teis, e, teisės kūrimo jėga, o dabar jau per diplomatinės dėrybas tapo ir vykdomąją valdžią paradigma pasikeitė ir to negalima pamiršti, ypač turint galvoje Lisabonos e, sutartį, kurioje aiškiai pasakyta, kad ta paradigma pasikeitė. Būtent todėl nėra jau taip e, toks stebinantis dalykas, kad kad e, teismas paskutinėse sprendimuose pasakė tarybai, mes apgailę staujame, bet jūs E, dirbate pradinėse teisės kūrimo e, stadijose. Ir būtent tokie patityje esame dabar. Tekau byloje teismas pabrėžė šitą pasikeitimą ir pabrėžė tai, kad skaidrumas teisės aktuose yra būtinas. Pastebėjau kaip vėlesnėse bylose, kad kai kurios institucijos dabar sako gerai, iš principo tą principą mes pripažįstame, bet kokio skaidrumo reikalavimą iš administracijos. Čia irgi turime būti atsargus, nes iš tikrųjų, kodėl mes turime prieigą prie dokumentų. Ogi tam, kad būtų užtikrinta, jog administracija dirba irgi skaidriai. skaidriai. Jeigu kalbame apie valstybės nares, e, tai būtent dėl to yra taip aiškiai įvardinta, dėl atskaito, atskaitomumo. Dabar yra dar viena nebaigta e, byla e, dėl oro bendrovės, kur pabrėžiama, kad dėl tų pačių priežasčių, dėl pilietybės, demokratijos, skaidrumo, atskaitomybės yra labai svarbu, kad piliečiai žinotų visas priežastis. Todėl pasakyčiau, kad kadangi Lisabono sutartis yra mano atspirties taškas, į Lisabono sutartyje yra pabrėžiamas e, atstovaujamosios demokratijos principas. Mes dabar šią prasme esame perinamame laikotarpyje. Netėjau pasakyti, kad mums labai trūksta demokratijos, yra labai didelis demokratijos deficitas, žinoma, jisai yra. Ir Europos Sąjungoje atstovaujama demokratija yra ne visai tokia pati kaip visose valstybėse analėse. Mes turime Europos parlamentą, turime nacionalinius parlamentus. Uh, Bet mes neturime tokios atstovavimosios e, demokratijos, kad parlamentas galėtų vyriausybę e, paleisti Europos lygmiu, lygmeniu. Mums reikia didesnio skaidrumo ES sistemoje. Taigi, ypač atsižvelgiant į tą mūsų dabartinę stadiją, demokratizavimo stadiją Europos Sąjungoje tai nepakeičia atstovavimosios de dem demokratijos, tai nėra alternatyva, tai greičiau sustiprina atstovavimąją demokratiją. Mano pagrindinė mintis yra ta, kad atvirumas turėtų būti taikomas ir administracijai, ir teisės aktams. Reikia peržiūrėti, reikėtų į prieigą prie dokumentų matyti ne kaip asmeninę teisę, o kaip įtinkamą ne kaip įtinkamą procesą administracijoje, bet kaip į esminę piliečių teisę. Todėl jos nereikia pagrysti, nereikia argumentuoti. Tai yra piliečių demokratinis paveldas. Atrodo, šitą skaidrę jau išsiaiškinom. Šitą skaidrę irgi jau peržiūrėjom. Taigi, norėčiau pabrėžti dar du dalykus. Vienas išorės, išorės santykiai. Manau, labai svarbu aiškiai pabrėžti, kad būtent čia atvirumas ne visada yra aiškus. Dažnai sakoma, kad tarptautiniai santykiai, išorės santykiai, viešasis saugumas, čia jau tas atvirumas neturi būti toks į savaime suprantamas. Bet aš čia ginčičiausi grįždama prie pagrindinių principų. ES sutarties pirmasis straipsnis, manau, kad ir visi išor, išorės santykiai ir saugumas ir tarptautiniai santykiai ir gynyba ir tai, kas buvo mm, vadinama bendrijos kompetencija išorės rytyje, visiems visai šitai sričiai turi taikom, būti taikomas irgi atvirumo principas. Todėl, kad tam tikrų tarptautinių susitarimų e, nuostatos yra privalomos piliečiams, pavyzdžiui, e, susitarimas, dėrybos dėl susitarimo su JAV dėl asmens duomenų. Manau, tai yra puikiai iliustracija. Čia galima kalbėti, ar, ar, ar reikėtų taikyti tam tikras išimtis, ar išorės santykiai yra, yra susijęs su saugumu, bet man atrodo, kad peržiūrėdami šį reglamentą turėtumėm pirmiausiai pasiekti e, balansą tarp e, viešojo intereso ir viešojo saugumo. Ir pagrindinis, paskutinė mano mintis. Nenorėčiau kartoti, nesikartosiu, tiesiog norėčiau sutelkti dėmesį į paskutinį dalyką, apie kurį jau buvo šnekėta, manau, kad jis yra labai svarbus. Tai būtent dokumentų įslaptinimas. Manau, kad dar nepakankamai apie tai padiskutavome. Vis dar egzistuoja tokia tendencija, tai tikriausiai paveldas iš praeities. Dauguma, daug institucijų mano, kad pačios institucijos sprendžia, ką įslaptinti reikėtų horizontalaus horizontalios politikos visoms institucijoms, agentūroms ir, ir visiems organams reikėtų bendrų taisyklių dėl prieigos prie dokumentų. Europos parlamente jau vyko diskusijos, bet per trumpos. Manau, kad reikėtų visiškai daug rimtesnių atvirų diskusijų apie, prie dokument, apie prieigą prie dokumentų ir dokumentų įslaptinimą. Manau, kad ES būtent reikia apie tai išnekėti ir tik tai taip užtikrinsime, kad tas įslaptinimo režinima, režimas ne, neužkirs kelio teisėjai prieiti prie dokumentų. Ir paskutinė mintis Teismas puikiai patirbėjo šitoje srityje, nustatė labai daug pagrindinių principų, bet teismas negali to išspręsti šitos problemos. Čia tik tai uh, priklauso nuo to, kokios bylos pateikiamos ir taip toliau. Bet uh, čia yra klausimas, kurį turi spręsti e, teisės kūrėjai ir e, visa visuomenė. Ir manau, kad labai svarbu, kad pagal tos principus, kurie išdėstyti Lisabono sutartyje ir e, pagal precedento teisę, Manau, kad ir taryba, ir parlamentas, ir komisija parašamoje fazėje turėtų prisijimti savo atsakomybę. Ačiū. Much, um, I'm... Ačiū profesoriai Curtin. Dabar labai trumpai pristatysiu žmogų, kuris daugumai pažįstamas parlamente kaip Peteris Hustingsas, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas. Jis e, juo yra nuo ketvirtųjų metų sausio mėnesio. Pane Hustingsai, jums žodis. Ačiū, pirmininkė. Man labai malonu matyti, kad Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas tampa nuolatiniu dalyviu aptariant reglamento dėl viešos prieigos prie dokumento peržiūrą. Man labai malonu, nes tai patvirtina nuomonę, kad vyriausybių skaidrumas ir duomenų apsauga yra iš esmės susiję. Skaidrumas, privatumas ir duomenų apsauga yra vienas iš pagrindinių laisvių hartijoje ir tai yra atspindėta Lisabono sutartyje kaip, be, kaip bendro taikymo nuostatos. Nereikia nesakyti, kad e, šių teisų reikšmė visuomenėje auga kasdien dėl to, kad įspūdingai plečiasi informacijos visuomenė. Ir šiame kontekste informacinis apsisprendimas paminėtas e, mano pasisakymo pavadinime viršyje vieno žmogaus asmeninių duomenų kontrolę. Tai yra susiję su galimybė priimti sprendimus dėl savo asmeninio, e, asmeniniam gyvenimui svarbius interesus. Kai dėl vyriausybės, tai piliečiai turi teisę tiek į atvirą atskaitingą vyriausybę ir vyriausybę, kuri užtikrina, kad piliečių asmeniniai duomenys būtų apdarojami teisėtai ir sąžiningai. Kai kuriais atvejais sąžiningumas, privatumas e, galbūt e, konfliktuoja, apskritai dažniausiai jie dera ir stiprina vieni kitus, o gale, galų gale tai e, vyriausybė daro patikima. Dar kartą noriu pabrėžti, kad privatumo ir domino apsaugos vaidmuo nėra užkirsti kelią viešai prieigai prie informacijos, kai tai susijęs su asmeniais duomenimis. Asmeninių duomenų apsaugos taisyklių taik, taikymas apribotų ES administracijos skaidrumą, bet ir pakirstų patikimumą. Tai privatumas ir duomenų apsauga turėtų turėtų apibriežti taisyklės, kaip prieiga turėtų būti vykdoma. Žinoma, kad yra daug asmeninių duomenų, kurių negalima skelbti atvirai be asmens e, sutikimo. Pavyzdžiui, mediciniai duomenys apie darbuotojus ir panašiai. Tačiau kai kurie bendri, bendra informacija ar profesinė informacija gali būti skelbiama be atitinkamo asmens sutikimo ir turi būti skelbiama, jeigu yra užtikrinama, kad tuo tos mens interesai nėra pažeidžiami. Taigi, e, pakalbėsiu apie bylą teisingumo teisme, kur e, nebuvo pateikti duomenys iš komiteto protokolo posėdžio. Teismas sutiko su komisija, kad penkių asmenų e, pavardžių paskelbimas netitiktų duomenų saugos taisyklių teismas tai pasakė. Tačiau išvada nėra tokia, kad tokia informacija gali būti viešai skelbiama tik tai tada, jeigu atitinkas asmo sutinka. Mano nuomonė, išvada turėtų būti ta, kad viešas paskelbimas galėjo atitikti duomenų apsaugos taisyklės, jeigu komisija skirtingai būtų elgusis prieš įrašydama tas pavardės e, į protokolą penkių verslo atstovų pas, pavardžių paskelbimas būtų galimas, jeigu komisija būtų ėmusis aktyviai veikti. Ir ombudsmenas sakė, kad proaktyvus elgesys yra svarbus. Tai reiškia, ir tai yra reikalaujama pagal duomenų apsaugos taisyklės, iš anksto asmenis, asmenims pasakyti, kokie asmeniai duomenys bus ar gali būti viešai paskelbti. Taigi prieš keletą savaičių, kovo mėnesį, paskelbėme dokumentą, kur paaiškinama šį aktyvų požiūrį detaliau. Dokumente iliustruojama, kad tokiose situacijose, kuomet viešas asmenių duomenų paskelbimas yra pateisinamas, toks aktyvus požiūris užtikrina, kad toks paskelbimas yra sąžiningas ir teisėtas ir atitinkami asmenys yra atitinkamai informuojami toks aktyvus požiūris atitinka piliečių interesus, kurie nori gauti ES informaciją, atitinka asmens, kurio duomenys kelbiami interesus ir pagaliau ES institucijų interesus, nes tai yra veiksmingesnis veikimas. Ir nekartą girdėjome, e, kalbant apie darbuotojų trūkumo problemas. Aktyvus e, požiūris sumažina administracinę naštą, sumažina E, komplikuotų situacijų atsiradimą ir mūsų dokumente mes raginame administraciją kurti politiką, skatinančią tokį aktyvų požiūrį. Tai turėtų e, subalansuoti įvairius interesus ir tokios politikos kūrime institucijos turėtų bendradarbiauti, mokytis viena iš kitų ir keistis geros patirties pavyzdžiais. Šiai diskusijai taip pat svarbu ir peržiūrai tai yra svarbu tai, kad dabartinis teisinis pagrindas nesuteikia pakankamai gairių iš esmės apie situacijas, kuomet įvairių interesų balansas e, reikalauja informacijos skelbimo. Tai yra institucijos nežino, koks skaidrumo ligmuo yra pateisinamas, kai kalbame apie asmeninius duomenis. Ir dėl to kartais kyla toks refleksas, kuris e, nereikalingas. Taigi teisinio aiškumo as, e, linkme teisinius pagrindus reikia pakeisti ir Europos parlamentas patvirtinamas pakeitimo plenarinė sesija kovo mėnesį 9 metais šiuo klausimu būtent prisidėjo prie tokių gairių e, radimosi. Šis pakeitimas numato tinkamas gairias ir paaiškina, kad tinkamas balansas iš principo palankus viešam skelbimui duomenų, jeigu duomenys yra susijęs su profesinė asmens veikla. Apskritai tai yra. Jeigu duomenys yra susijęs su viešuoju asmeniu, kuris veikia kaip viešas asmuo, arba jeigu duomenys jau buvo skelbti su tuo asmens sutikimu. Mes visiškai pritarėme ir šiam pakeitimui, kurios, kurį patvirtino parlamentas ir tikimės, kad šis komitetas ir parlamentas liks šiame kelyje ateities diskusijų metu. Galbūt patvirtinus e, komisijos pasiūlymą suderinti reglamentą su Lisabono starties e, reikalavimais, teisinis būtinumas peržiūrėti apskritai šias nuostatas galbūt sumažės. Tačiau yra moralinis, politinis būtinumas stiprinti dabartinę sistemą derinant ne tik, derinant ir viešos prieigos taisyklės su e, duomenų apsaugos taisyklėmis. Taigi, baigdamas noriu pasakyti, kad na, mano tarnyba tikrai jums padės e, šiame procese, tikrinant, ar atitinkamai pakeitimai atitinka e, tinkamas duomenų apsaugos taisyklės. Prašom, ne, nebejojant kreiptis į mus. Uh, Šiek tiek nukrypsiu nuo paskaptos darbo tvarkės ir pavoksiu kelias mintes numatytas diskusijų pabaigai ir paklausiu, ar yra norinčių užduoti tiesioginius klausimus poniai Hustinksui ir poniai Kačin. Ne? Galvojau, kad jie jau ir taip atsakė jūsų klausimus, numatė juos bet suklydau. Ačiū, ponia Hastings, jūs pateikite labai įdomių pasiūlymų dėl to, kaip e, reglamento teisėkuros procedūra turėtų vykti. Aš norėčiau, galbūt ir ponas Dimandorus, ir profesorė Curtin galėtų tarti keletą žodžių, nes mums parlamentui reikia pasirinkti darbo metodą. Dabar, kai komisija pateikė neseniai naują pasiūlymą, kuris uh, kurio išplečiama reglamento apreptis. Taigi, kaip dabar su tais dviem pasiūlymais tvarkytis? Taigi, paprašysiu trijų prelegentų trumpai sureaguoti. Profesor, profesorė Curtin. Haidė, kaip sureaguoti į du pasiūlymus? dėl 2008 metų peržiūros ir dabar naujasis komisijos pasiūlymas. Kaip mums tvarkytis? Man atrodo, kad labai sudėtinga tą padaryti, nes pastarasis pasiūlymas yra tik kosmetiniai pataisimai. Tiesiog e, kartojant tai, kas jau yra sutartyje reglame, reglamente. Ir atsižvelgiant į tai, kad e, ir precedento teisėje, ir Lisabono sutartyje yra tam tikrų paaiškinimų, ir formuluočių, tai aš nemanau, kad jūs galite dabar ignoruoti reglamentą. Aš manau, kad yra esminis dalykas, o visi kiti dalykai yra men menkiau, menkaverčiai. Ponas Kustingsas. Mano atsakymas labai paprastas. Nei tas, nei tas, o abu. Aprieptis sveikintinas dalykas, tai yra atnaujinimas tačiau būtų buvę naudinga, būtų buvę labiau naudinga įtraukti tai tą patį pasiūlymą, nėra jokios priežasties stabdyti tų svarbių atnaujinimų, kurie jau yra pateikti, pasiūlyti. Labai trumpai irgi visiškai pritariu minčiai, kad tai, kas buvo pasiūlyta pastarame komisijos pasiūlyme, yra tai, ką ir aš siūliu komisarų kolegijai bet tiesiog yra bandoma šį bitą pakoreguoti laik, perinamajame laikotarpyje tam, kad visos institucijos, agentūros, tarnybos būtų įtrauktos į reglamento taikymo srity, kad nebūtų sumenkinta platesnė darbo tvarkė ir ten, aišku, yra nemažai klausimų. Nevilkinti tam, kad piliečiai kuo greičiau gautų prieigą. Ir Pritariu, kad abu variantai turi būti patvirtinti. Ačiū, parlamentas savo poziciją išdėstys rezoliucijoje. Ir per tą požiūrį, kurio aš laikausi komitete, būtent iš esmės peržiūrėti reglamentą 1049, atsižvelgiant ir į teismų sprendimus. Ir dabar labai sklandžiai perinu prie kito kalbėtojo. Buvo teigiama nekarta, kad 1049 reglamentas yra aktualus ir jo turi laikytis visos agentūros ir tarnybos. Ir dabar pakviesiu Valerijo Plako, kuris yra teisininkas iš Teisingumo teismo. Jis papasakos apie skaidrumą ir neteisėkuros veiklą ar kitus dalykus, kuriuos gal irgi norės paliesti. Bet jam tik 10 minučių skiriu. Aš manau, kad rengiantis e, jurisdikcijos ir skaidrumo temą, čia pasirinkimas ne dėl, ne tarp temų, temų bet e, pasirinkimas dar darbo metodų. Taigi aš kalbėsiu prancūziškai, kaip supratote. Norėčiau padėkoti komitetu už tai, kad pakvietė pana Grafy iš Teisingumo teismo, kuriam aš šiandien atstovauju. Taigi, trumpai kalbėsiu apie jurisdikciją susijusią su prieiga prie dokumentų ir kokį vaidmenį suvaidina um, teismas ir jurisdikcija. Savo statute pripažįstamas 14 e, straipsnio 5 straipsnis, 14 e, straipsnio 5 dalis ir kur numatoma prievolė užtikrinti skaidrumą ir prieigą prie dokumentų, kurie kurie patenka į ES 255 straipsnio taikymo sritį. Na ir dabar teismas laikosi skaidrumo ir prieigo, prieigos prie, prie dokumentų oficialių ir administracinių dokumentų prievolės. Na ir Lisabono sutartie taip pat patvirtinama, kad Teisingumo teismas atlieka savo jurisdikcinę veiklą ir taiko taisyklė, turi pritaikyti taisyklės dėl prieigos prie dokumentų. Ir aišku, tai atitinka ir komisijos pasiūlymui reglame, e, modifikuoti, pakeisti reglamentą 1049, atsižvelgiant į Lisabonos sutarties nuostatas. Teismo, teismas patektų tuo metu į reglamento aprepti, taikymo sritį, kalbant apie jurisdikcinius darbus, o ne administracinius. Taigi jurisdikciniai veiksmai yra susijęs su Teisingumo teismo statutu. Tai yra visų trijų teismų jurisdikcijų darbo metodai numatyti tame statu, statute. Taip pat ten yra numatytos nuostatos dėl prieigos prie dokumentų. Na ir aš norėčiau priminti tą pagrindinį principą. Teisė gauti dokumentus yra susijusi, susijusi tik su dalimi procedūros laikantis e, tam tikrų taisyklių, šalis turi teisę gauti visus teismo dokumentus, primtus sprendimus, e, teismo svarstymo protokolus. Aišku, išskyrus tos atvejus, kai teismo procesas vyksta slaptai ir, aišku, neskleidžiant asmeninių duomenų arba kokių tai slaptų, konfidencialių dokumentų, kurie dažnai nėra prieinami teismo šaliai ir taip pat e, kitiems suinteresuotams asmenims. Kalbant dabar apie piliečių visuomenės prieigą prie dokumentų. Čia galėčiau pasakyti, kad e, taikoma darbo tvarkos taisyklė, pagal kurią visi suinteresuoti asmenys gali e, peržiūrėti aktų registrą, bet ne tų, ne, pačių, ne pačius aktus. Na ir visuomenė gali e, gauti prieigą prie jurisprudencijos, prie priimtų teismo sprendimų. Ir tie teismo sprendimai taip pat yra talpinami į teismo tinklapį, taigi laisvai, nevaržomai prieinami piliečiams. Tačiau Aišku, yra ir konfidencialios informacijos. Ir tokie saugikliai yra numatyti jurisprudencijoje. Na ir jurisdikcijoje. Na ir kalbant apie tai, kad teismo proceso metu teismo pirmininkas gali garantuoti prieigą prie dokumentų trečiosiom šalims, kai yra gaunamas užklausimas raštu ir jeigu ta trečioji šalis teik, pateikia labai detalių argumentų, legitim, legitimių argumentų, kad turi gauti tą dosiją. Na ir tuomet teismo pirmininkas pagal statutą gali suteikti tokią teisę trečiai šaliai. Čia tiesiog kalba eina apie tam tikras prieigos prie e, dokumentų galimybės, ne prievolės. Taip pat, kaip jau sakiau, teismas nėra, nepatenka į, nėra teismo taikoma ši prievolė, tačiau visi aktai, kurie yra susijęs su jurisprudencinė veikla, turi laikytis e, skaidrumo ir priegos prie dokumentų taisyklių. Ir teismas savo sprendime, kurį prieėmė 10 metų rugsėjo mėnesį, tam, tame sprendime teismas laikėsi pozicijos, teikdamas, kad tai, kad teismų nėra taikoma ši skaidrumo prievolė, nereiškia, kad piliečiai negali turi gauti teisės gauti jurisprudencinės informacijos arba tos informacijos bandyti, bandyti gauti iš kitų institucijų, ne iš Teisingumo teismo. Taigi 2001 metų reglamente 1049 yra numatyti tam tikri užklausimai, kurie gali būti teikiami kitoms institucijoms, ne Teisingumo teismui. Teisingumo teismas nurodė kad teisė gauti informaciją susijęs jurisprudencinė veikla yra susijusi su tam tikrais e, esminiais darbo elementais ir prieiga prie tų dokumentų, kurie gali būti atskleisti kitų institucijų, jau patenka į 1049 reglamento taikymo sritį ir išskyrus, susijus, išskyrus e, tuos atvejus, kai tai yra susijęs su jurisprudencinio teismo veikla, numatyta statute. Dar čia du svarbus elementai, kurie, pagal, kurie užtikrina apsaugą. Tai yra teisingumo tinkamo administravimo taisyklės, tam, kad nebūtų daromas spaudimas iš išorės. Uh, ir tai, kuris gali turėti įtakos diskusijoms, teismo procesui ir iškraipyti pusiausvyrą tarp teismo šalių teismo procese. Ir aišku, visuomet yra galimybių parodyti, kad kad nekaltumo prezencija yra taikoma tik tai konkrečiam einamajam teismo procesui ir tai susijęs su tam tikrų interesų apsauga. Kai baigėsi procedūra, prezumcija jau negalioja. Taigi tokiu atveju, remiantis konkrečiais dokumentų turiniais, reikia išsiaiškinti, ar yra bandoma pakengti tam interesui, pakengti tai nekaltumo prezumcijai. Taigi, Teisingumo teismas konsultavosi su taryba dėl trečių šalių teisės gauti tam tikrą informaciją, vykstant e, prieš iki teisminiam tyrimui. Tuo atveju po konsultacijų teismas nusprendė, kadangi kad tuo metu teismas jau buvo, e, tyrimas buvo užbaigtas, tuomet teismas manė, kad tai galėjo būti bandymas kištis į teismo procesą. Ir teismas e, tada nekėlė jokių prieštaravimų ir uh, suteikė prieigą prie dokumentų. Taigi tiek ir mielai atsakyčiau į klausimus. Labai dėkoju. Ar galėčiau padėkoti visiems mūsų svečiams, kurie sutiko taip sudalyvauti šitame mūsų posėdyje ponas Alfredo Paranelė, Europos investicijų banko skiriaus vadovas ir patarėjas valdymo klausimais. Tai jisai valdo pinigus ir mums visą tai, visiems tai yra labai labai įdomu. Pone Paralelė, jums 10 minučių. Ačiū pirmininkė, pasistengsiu irgi laikytis 10 minučių. Man didelė garbė Jums pristatyti mūsų požiūrį ir mūsų patirtį susijusią su prieiga prie duomenų. Nuo 27, kada buvo primtos pagrindinės pirmosios taisyklės, mes dirbame šioje srityje. Turiu pripažinti, kad tuomet e, mūsų bankė prieiga prie dokumentų buvo gana e, siaura. Įsigaliojus reglamentui 1049-27 metų taisyklės buvo perštas 2002 metais tam, kad atsakytume į komisijos tarybos ir parlamento prašymą visų e, institucijų priimti šitas, šito reglamento nuostatas. Nuo tada Mūsų atvirumo politika buvo peržiūrėta dar tris kartus šeštaisiais, septintaisiais ir 2010 vasarį tam, kad įgyventumėm tai, kas dabar vadinama skaidrumo politika. Visi, visos tos peržiūros e, vyko kartu su e, viešosiomis konsultacijomis ir atsižvelgiant į visą teisinių aktų vystimasi. Tai ir dėl Ahro konvencijos ir dėl to, kaip Ahrus konvencija buvo taikoma institucijose ir kitose organuose, nors reglamentas 1049 taikomas. Nuo tada taikomas šitas reglamentas pagal 15 starties straipsnį dabartinė mūsų skaidrumo politika e, žengia dar toliau ir laikosi bendrojo reglamento 1049 principo. Iš principo mūsų politikos e, tekstas praktiškai atitinka e, reglamento 1049 nuostatas. Šiandien mūsų banko skaidrumo politika remiasi atvirumu, duomenų atvirumu. Todėl iš principo visus e, dokumentus galime atskleisti, nebent būtų labai rimta priežastis jų neatskleisti. Kaip finansinė institucija, bankas turi, turi laikytis konfidencialumo, klientų, investitorių konfidencialumo. Todėl mes turime tam tikros konfidencialios informacijos, kuri kurios atverimas pakenktų trečiosioms šalims ir trukdytų bankui vykdyti savo pareigą. Taigi tada duomenys yra neatskleidžiami, kada kyla rizika viešajam interesui, intelektualiai nusavybei ir banko darbo esminiams procesams. Būtent tos išimtis numatytos reglamente 1049. Mūsų bankas neprieštarauja, kad mūsų klientai, skolintai, e, skolininkai atskleistų tam tikrą informaciją apie mūsų banką, netgi mūsų sutikimo jiems nereikia. Bet koks asmuo fizinis ar juridinis turi teisę prašyti banko informacijos ir ją gauti svarstydami prašymą atskleisti informaciją, mes nediskriminuojame, ne, neteikiame jokių privilegijų prieiti ar neprieiti prie informacijos. Buvo sukurtas skundų mechanizmas. E, šitas mechanizmas yra paprastas mechanizmas, tiesiog nusinčiant e, užklausą ir taip išsprendžiami kai kurie ginčiai. Tai yra vidinis skundų sprendimas ir tai būtų procedūra prieš kreipimąsi į ombudsmeną. Šiaip ar taip galima imtis visų procedūrų, taip pat kreiptis ir į teisingumo teismą. Šitas mechanizmas iš pradžių buvo skirtas tik uh, fizinės asmenims, kurie gyvena ES arba ir nesusmenius, kurie turi savo būstinę ES. Dabar gali kreiptis ir e, iš kitų šalių asmenys gyvenantis ne ES. Ir mes pasirašome paprastai arba suprat, supratimo memorandumą su ombudsmenu ar, ar kokį nors kitą geros valios dokumentą, kad ne ES gyventojai arba juridiniai asmenys, kurie neturi savo būsnės ES, galėtų į mus kreiptis. Mes tengiamės siekti pačio didžiausio skaidrumo lygmens visose veiklos sritise, tai yra mūsų misijos dalis. Šią prasme mūsų bankas taip pat stengiasi peržiūrėti savo skaidrumo politiką kas e, trejus metus, kad, atsižvel, kad būtų atsižvelgta į visus e, pokyčius ir e, visuomenėje ir ir visose kitose institucijose ir teisės aktuose. Ta pati galima pasakyti ir apie bendrą dialogą su šituo parlamentu. Mes bendravome su įvairiais komitetais, biudžeto kontrolės komitetu ir su kitais komitetais ir jie mums pateikė labai svarbių pasiūlymų, labai naudingų pasiūlymų keliose srityse. Praeitą savaitę buvo balsuojama dėl pranešimo, e, pono Kudošo pranešimo ir tai vienas iš svarbių dalykų. Šitas dialogas mums padėjo padaryti pažangą kad mūsų bankas taptų Europos e, politikos instrumentas tarnaujantis mūsų piliečiams. Taigi tiek norėjau pasakyti ir dėkoju uždėmesi. Labai ačiū ponia Panarela ir dėkoju, kad ne tik laikėte savo e, dešimties minučių limito, bet ir sutaupėte kelias minutės. Dabar reikia šiek tiek e, pavadauti visai scenai. Reikia dar priimti dar tris žmonės čia prie šio stalo, bet reikia, kad e, šie ekspertai dar ir būt, galėtų atsakyti klausimas. Ačiū labai už pasiūlymą. Mes dabar išklausysime bet kokius klausimus ar komentarus mūsų dalyjant. Po to mes juos atleisime nuo jų pareigų ir pakviesime kitus svečius. Taigi, ar dabar būtų klausimų ar komentarų? Klausimas Europos investicijų banko ir teismo atstovams. Ar galėtumėte trumpai paaiškinti, kaip suprantate Lisabono sutarties formuluotę administracinės užduotis tiek investicijų bankui ir teismui? Ir investicijų bankui noriu paklausti, ne visiškai supratau, kaip taikysite šią nuostatą, nes sakėte, kad jūsų skaidrumo taisyklės eina toliau negu sutarties 15 straipsnis. Gal galite pasakyti, kokią nuostatą taikyti? kaip interpretuojate administracinės užduotis. Tai yra formuluoti sutarties 15 straipsėje. Tai yra reglamentas taikomas investiciniam bankui, kai jie atlieka administracinės užduotis. Mums ne visai aišku, nevyriausybinėms organizacijoms, ką tai reiškia. Norėčiau žinoti, kaip jūs tai suprantate. Ir investicijų bankui klausimas, sakėte, kad jūsų skaidrumo taisyklės e, eina toliau negu 15 straipsnio reikalavimai ir laikotės, prie, laikotės reglamento pagal kiekvieną mūsų pateikiamą prašymą, e, nors jūs sakote, kad laikotės reglamento tik tai tada, kai tai susijęs su administracinėmis taisyklėmis. Labai geras teisinis klausimas. Geriausiai turbūt galėtume jums pasiūs, nusiųsti investicijų banko politiką Ir jeigu iš tikrųjų jie įgyvendina reglamento uh, nuostatas, tai galima kaltinti tik tai reglamentą tuomet, jeigu yra kažkokiu trūkumą. Taigi, pirmiausia, žodis investicijų banko atstovui ir po to paprašysiu kolegą iš Teisingumo teismo atsakyti. Dėl administracinių užduočių. Labai paprasta. Tai yra vykstantis darbas. Mes kontaktuojame su komisija taip pat ir bandome išsiaiškinti, kaip paaiškinti, ką reiškia formuluoti administracinės užduotis 15 straipsnėje. Tačiau tai yra dar nebaigtas darbas. Kai dėl kito klausimo, tai aš nustebau, kad mes pasakėte, kad atmetame jūsų prašymus. Aš to nesakiau, Aš neleisiu diskutuoti apie vienos nevyriausybinės organizacijos e, prašymus. Labai ačiū. Dabar Teisingumo teismo atstovas. Šis klausimas yra analizuojamas vidaus taisyklių patvirtinimo kontekste. Aš negaliu užbėgti už akių dėl to, kas bus nuspręsta šią temą. Asmeniškai galiu pasakyti, kad administracinės funkcijos susijusios su darbuotojų reikalais, finansinio reglamento taikymu arba kitos temos, kaip pavyzdžiui viešieji pirkimai kurie pakliūna į šią savoką taip pat. Su tam tikromis išimtėmis saugo tam tikrus interesus galbūt kai kuriais atvejais. Ačiū. Kaip sakėte, neužbėgant už akių tolesniems sprendimams, panas Diemandoros norėjo pakomentuoti. Labai trumpai, pirmininkė. Noriu pabrėžti tris dalykus. Vienas yra susijęs su pono Hastingso pastaba dėl aktyvaus, aktyvaus pozicijos. Tai yra viso šio reglamento, ką jis turėtų reikšti esmė, kaip aš suprantu, parlamento pozicija. Noriu pabrėžti būtent šį aspektą, kad institucijos turi galvoti iš anksto, rengdamos dokumentus į dokumentus įtraukti galimybę, kad bus paprašyta pateikti dokumentą, kad būtų išvengta problemos galvoti po to. Tai yra labai svarbu. Dar kartą viešai noriu pasakyti, kad komisijos generalinis sekretorė puikiai tai suprasta ir noriu uh, pasakyti, kad uh, generaliniai deklaratai dar ne visai tą supranta. Uh, Kai dėl teismo, tai turiu pasakyti, kad teismas e, pateikė labai aiškias svarbes gairias dėl to, kaip konkrečiai reikia interpretuoti kai kurias iš nuostatų. Ypač kiek tai susiję su valstybių narių turimų dokumentų prieiga. Tai svarbu ne tik Švedijos atveju, bet ir kitais atvejais. Jūs mums padėjote tikrai labai daug. Trečia dėl investicijų banko. Kaip ombudsmenas, aš norėčiau protokolui pasakyti, kad e, e, pirmininkaujant ponui Neištatui, Europos investicijų bankas iš esmės pasikeitė. Anksčiau iš institucijos, kuris sakydavo, ačiū, atsiprašau, mes esame bankas, mes negalime būti per daug atviri. Į e, pavirto instituciją, kad mes esame bankas, bet ir Europos institucija esame atskaitingi ir pateiksime informaciją tikrai mes turime labai pozityvius santykius su investicijų banku, būtent dėl informacijos teikimo esminių na, nuostatų. Labai ačiū, jeigu daugiau pastabų ar komentarų nebus, tuomet paprašysiu naujus svečius ateiti čia. Tai yra Frontex atstovas, Europolo atstovas ir Europos aplinkos agentūros atstovė. Ir noriu padėkoti tiems diskusijos dalyviams, kurie pasitraukė nuo prezidiumo stalo. This is the final session on trans. Čia paskutinė diskusijos apie skaidrumą agentūros e, dalis. Kaip sakiau, turime atstovus iš Frontexo, Europolo ir Europos aplinkos agentūra. Dabar suteiksiu žodį Frontexo teisės skyrius vadovui Sakariui Voronsolai. Atsiprašau, kad taip e, e, blogai tariu pavardės. E, beveik teisingai ištarėte man pavardę Warren Sola. Žinau, kiek man skirta laiko, pasistengsiu kalbėti trumpai, tačiau pirmiausia turiu tarti porą žodžių apie Frontexą, nes uh, Manau, kad kai kurie iš jūsų nežino, kas tai yra. Frontexas yra ES agentūra, kurios užduotis yra koordinuoti ir palengvinti valstybių narių darbų, valstybių narių sienos apsaugos pajėgoms kontroliuoti sienas. Tai yra vienas iš Šengeno bendradarbiavimo rezultatų. Tai yra tai, kad ES išorės sienos turėtų būti kontroliuojamas aukštų lygių, o Frontexas buvo įkurtas, kad palengvintų tą koordinacijos darbą tarp valstybių narių prie išorės sienų. Labai ačiū, kad išklausėte pirmųjų žodžių. Toliau dėl skaidrumo ar dokumentų teikimo. Frontexo reglamentas man atrodo, labai modernus. Jis buvo patvirtintas 2004 metais. Ir ten sakoma, kad agentūros Frontexas gali komunikuoti savo iniciatyvą, gali pateikti visuomeniai greitai, objektyvai ir suprantamai apie savo veiklą. Taigi mes turime pareigą numatytą reglamente, kad mes galime teikti informaciją. Tai reiškia praktikoje, kad Frontexas, e, jeigu leisite tai pasakysi, pasakyti, tokią aktyvę komunikacijos politiką, vienas mūsų skyrių buvo vienas pirmųjų skyrių įkurtų Frontexe, tai yra penktaisiais metais viešosios informacijos skyrius. Ir mes e, įdarbiname žmonės, kad jie pateiktų pranešimus spaudai pakankamai aiškia kalba apie tai, ką mes veikiame. Tas pats 28 straipsnis sako, kad Frontexas, Frontexui taikomas 1049 reglamentas. Tačiau turime atsimetminti, kad šis reglamentas yra susijęs su prieiga prie dokumentų, o ne prie informacijos apskritai. Todėl mūsų pareiga teikti informaciją aktyviai yra platesnis. Tačiau prieiga prie dokumentų reguliuoja reglamentas, o prieiga prie informacijos yra mažiau reguliuojama šios straipsnių. Tai yra Frontexo reglamentas, kur sakoma, kad Frontexas gali teikti informaciją. Mes taip pat esame patvirtinę, mūsų valdyba yra patvirtinusi 2006 metais vidaus sprendimą, kuris numato detalesnius, e, detalesnę, detalesnę tvarką, kaip taikomas reglamentas. Šis sprendimas netrukus turi būti atnaujintas dėl mūsų agentūros pokyčių ir naujų poreikių ir galbūt dėl to, kad gali bus patvirtinamas naujas reglamentas, apie ką kalbame dabar. Taigi, kai pasieksite rezultatų, gerų rezultatų parlamente ir taryboje, mes atnaujinsime savo taisyklės. Dar keletas žodžių apie viešą pateikimą dokumentų, kai gauname prašymų. Tokių prašymų gauname labai nedaug. Tai sakau ne dėl to, kad noriu Jūs pakviesti kreiptis, gauti dokumentus. Mes turime labai nedaug išteklių, tačiau taip yra dėl to, kad mūsų komunikacijos politika yra aktyvi. Turime maždaug, gauname maždaug 10 prašymų pateikti dokumentus per metus. Nelabai daug. Tačiau esame sukūrę procedūrą šiais tikslais. Dar keletas pastebėjimų dėl praktinės patirties nors mūsų patirtis, kaip sakiau, yra maždaug 10 prašymų per metus, apskritai e, reglamento taikymas nekelia mums žymesnių problemų, tačiau yra keturi aspektai, kuriuos būtų galima aptarti. Pirmasis tai būtų tai, kad reglamentas reglamentuoja prieigą prie dokumentų, o ne prie informacijos tačiau dauguma iš šių dešimties metinių prašymų yra susiję su prašymais pateikti informaciją. Pavyzdžiui, informaciją apie nelegalių migrantų skaičių ar prieglaušio prašytojų skaičių arba vienokį kitokį judėjimą per sienas. Nėra vieno dokumentų, kur būtų tokia informacija sukaupta. Tai reiškia, kad mes turime atlikti vidaus tyrimus ir sukaupti informaciją į vieną dokumentą, kurį galima pateikti. Tai yra daugiau negu prieiga prie dokumentų, tai yra prieiga prie informacijos. Antras dalykas, apie kurį mes diskutuojame, tai yra valstybių narių dokumentai. Frontexas koordinuoja ir palengvina valstybių narių darbą. Tai reiškia, kad mūsų veikla remiasi valstybių narių pasitikėjimu mumis. Gaudame labai daug e, dokumentų ir informacijos iš valstybių narių. Mes atliekame e, nemenka rizikos analizę dėl grėsmių prie išorės sienų. Tam medžiaga daugiausia gaunama iš valstybių narių ir tokia medžiaga daugiausia yra konfidenciali. Taigi, esame gavę keletą klausimų dėl informacijos iš valstybių narių. Ir pagal reglamentą mes kreipiamės valstybės narės ir konsultuojame su jomis. Paprastai jos aiškiai nesupranta sistemos, jas, jas tiesiog atsako, ne, neteikite tos informacijos. Ir kaip teisininkas patarėjas, aš bandau juos įtikinti, kad jūs turite veto teisę, bet taip pat turite pateikti priežastį ar priežastis, dėl ko aš negaliu pateikti to ar kito dokumento. Tai yra vienas dalykas, kur galėtų turbūt naujasis reglamentas šiek tiek padėti. Trečias dalykas, kur turime patirties, tai yra dalinis dokumento paskelbimas, išbraukiant uh, tam tikras dalis. Gana dažnai mūsų prašoma pateikti operatyvinius planus ar vertinimo ataskaitas. Tai yra ilgi dokumentai, e, kurio pintais dešimtis ar net šimtai puslapių, dauguma jų tai šiandien tai ten pateikia informaciją, kurią esame gavę iš valstybių narių, kuri laikoma konfidencialia. Tai reiškia, kad, tai reiškia, kad e, dokumentas gali būti e, paskelbtas dalinai, tai reiškia daug administracinio darbo, perinant visą dokumentą po puslapį ir e, išbraukiant dalis, tai didelė administracinė našta. Tačiau radome naują sprendimą, kurį bandome aktyviai įdėkti. Mes iš anksto prieš vertinimo ataskaitas apie koordinuotas operacijas. Iš pat pradžių jau mes rengėme viešąją versiją ir vidaus versiją. Ir tai iš tikrųjų mums palengvina darbą. Jeigu kas nors domisi operaciją, mes pateikėme viešą versiją ir tik vidinė informacija, kuri nėra svarbi demokratiniams tikslams, ar viešiems tikslams e, pasiliekame savo. Ir paskutinis dalykas, kur turime patirties, tai yra e, jautrus dokumentai. Žinote, devintas reglamento straipsnis skirtas jautriems dokumentams e, apibūdina juos taip, kad tai yra dokumentai, kurie yra užslaptinti pagal kilmės šalies taisyklės. Jeigu kilmės šalis yra užslaptinusi dokumentą, mes neturime manevro laisvės. Tačiau problema iš praktikos, kaip matau, yra ta, kad e, įslaptinimas yra labai lengvas. Nepatikant e, tvirtų priežasčių, kodėl toks dokumentas yra jau slaptas. Taigi čia galbūt galima susilaukti paramos pagalbos ateityje. Taigi turiu tik dvi minutės. Apskritai komisijos pasiūlymas per, peržiūrėti reglamentą nekelia, nekelia jokių mums problemų. Mes jį peržiūrėjome, viskas mums tinka. Ir čia išvardėjau keletas ryčių, kurios mums yra įdomios. Jos visos yra susijusios to, ką jau jums papasakojau. Nauja išimti susijusi su E, fizinio ir juridinio asmens saugumu, dar reikia pagalvoti, ką tai reiškia mums. Dar viena priežastis dėl nešališkumo e, atrankos procedūrose. Dar šį klausimą reikia patirinėti. Minimi dokumentai, kurių negalima identifikuoti. Taigi, dar kartą pakartosiu, dokumentų skelbimas ar informacijos skelbimas. Galbūt naujame reglamente bus patikslinimų. Mokėjimas už pateiktus dokumentus. Čia yra naujovė, mes niekada neprašome jokių pinigų. Nežinau, ar šiais sunkiais laikais tai mums galėtų padėti. Ir santykiai tarp e, viešo skelbimo ir domino apskaudos. Ponas Ustings jau apie tai kalbėjo. Yra tam tikrų neiškių situacijų, dėl pastarojo, pastarosios bylos teisme. Tikiuosi, kad tai e, ateityje bus patikslinta. Ačiū. Dėkoju, ponė Varensola. Labai įdomus pristatymas. Patikėkit, tikrai per daug nesigilinčiau tai, ką komisija pasiūlė. Geriau pasiūlyčiau įsigilinti į tai, ką parlamentas siūlo. Tai ne visai sutampa su tuo, ko norėtų komisija ir taryba. Kai sakau komisija ir taryba, turiu galvoje institucijas, o ne asmenys, kurie ten dirba. Taigi dėkoju Jums. O dabar pakviesime Teisės reikalų skiriaus vadovą Europolo, Teisės reikalų skiriaus vadovą, poną Dietrichą Newmaną. Prašom, žodis jums 10 minučių. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietėte dalyvauti šitame posėdyje. Man tai visą laiką yra garbė kreiptis į Europos parlamentą. Mano pristatymas yra tik viena skaidrė, kuri toj pasirodys ekrane. Tiesiog išdėščiau kelis punktus, kuriuos norėtų Europolas, kad jūs šitame komitete apsvarstytumėte, o vėliau galbūt ir plenarinėje sesijoje, kai bus svarstomas šitas reglamentas. Pirmiausiai norėčiau pasakyti apie operaciją, kuri buvo neseniai įvykdyta, jinai atsispindėjo ir žiniasklaidoje. Kovo mėnesį policija suėmė 184 asmenis įtariamus vaikų išnaudojimu ir įvardė 200 aukų, 230 e, vaikų buvo apsaugoti. Mes šitą operaciją įgyvendinome, nes gavome duomenis įtariamųjų žmonių ir padarėme 4200 e, ataskaitų, operatyvinių ataskaitų mums pavyksta įgyventi tokias sėkmingas operacijas tik tai tada, jeigu e, mes galime būti tokia vieta, kur, kur, kurią galima pasitikėti, kuriai galima drąsiai patikėti informaciją. Kaip buvęs policininkas galiu pasakyti, kad valstybės narės pasitikė Europolu Bet dažnai sunku pasitikėti, nes dažnai manoma, kad policijoje informacija nebus saugi, policijai patekta informacija nebus saugi, o Europolas yra saugi vieta, kuri, kurioje informacija yra saugi. Mes techninė prasme labai saugome informaciją ir tik tai tie pareigūnai turi prieigą, kurie turi su tą informacija dirbti. Taigi, tikriausiai labai mažos raidės, bet visi puikiai mato ir galėsite įskaityti. Pirmas dalykas, kurį norėjau paminėti, tai kad Europolos dirba su labai dėliais kiekiais jautrios informacijos ir turi rūpintis piliečių saugumu, jau užtikrinimu. Kitas dalykas, kaip nacionaliniu lygmeniu reglamentuojama prieiga prie policijos dokumentų. Reikėtų e, pasižiūrėti į nacionalinę praktiką, į nacionalinius principus, kuriuose yra atsispindi instituciniai sunkumai. Kitas klausimas. Europolas yra aiškiai atskaitingas. Manau, kad atskaitingumas ir skaidrumas yra labai susiję dalykai, kalbant apie prieigą prie dokumentą. Mes esame atsakingi valstybės narėms, mes esame atsakingi ir parlamentui tam tikrų lygmenių. Ponas Wainwright pirmadienį lankėsi šiame komitete ir tai patvirtino. Mes taip pat atskaitingi ir tiems, kurie prižiūri asmens su asmens duomenų apsaugą. Tai mūsų ir asmens duomenų e, priežiūros institucija. Taip pat ir taryba mus prižiūri, prižiūri iš biudžeto pusės mm, ir auditorių rūmai mus prižiūri skaidrumas yra ir tame, kad informacija, kurią mes siunčiame valstybėms narėms, galėtų būti atvira ir galėtų būti naudojama teismo procesuose. Manau, kad mes atlikome namų darbus ir dar neįsigaliojus e, Lisabonos sutarčiai mes jau buvom, jau turėjome savo prieigos prie dokumentų sistemą. Net ir prieš e, naują teisės, įsigaliojant naują teisės, teisiniai baziai mes jau turėjome prieigos sistemą, dabar E, mūsų valdyba priima sprendimus ir atsižvelgia į principus numatytus e, reglamente 1049, net formuluotės yra tokios pačios. Pagal šitą reglamentą e, piliečiai turėtų turėti prieiti prie visų, visų duomenų, kurios turi Europolas, prie visų, netgi slaptų duomenų, taip išeina. Apie tai dar vėliau kalbėsiu priežastis, kada neduodama prieigos, yra būtent tos, kurios numatytos reglamente. 2010 metais buvo 129 užklausos, visos jos buvo patenkintos, kai kurios dalinai. Mm, nors 29 dokumentai negalėjo būti gal atskleisti. Atsiprašau, keturi tik tai nebuvo atskleisti. Reikia rasti balansą tarp e, piliečių e, teisės prieiti prie dokumentų ir piliečių saugumo. Žinau, kad pagal 15 reglamento straipsnį Europos centrinis bankas, Europos investicijų bankas ir Europos teisingumo teismas turi galimybę tik administracinius dokumentus pateikti. Galima būtų kalbėti ir apie tai, ar ES saugumo agentūros, su saugumu susijusios agentūros turėtų laikytis šito straipsnio. Manau, kad teisė į saugumą, kuri iškyla ne vienoje sutarties vietoje, 88 straipsnė, pavyzdžiui, tikrai turėtų atsispindėti ir galimybėje atsisakyti suteikti prieigą prie duomenų, kurie galėtų sukelti riziką visuomenės saugumui. Pavyzdys galėtų būti dokumentai, kurie naudojami vykdomose e, operacijose, analitiniai dokumentai. Kalbu iš praktinės perspektyvos, suprantu, kad debatai yra daug pratesni, bet norėčiau pristatyti mūsų padėtį. Tos išimtis neturėtų būti labai siauros, ne tik tai Čia kalbama tik tai apie viešai saugumą. Europolas bendradarbiauja taip pat ir su trečiosiomis šalimis ir mes turime susitarimus pasirašę, kurių, pagal kuriuos negalime atskleisti informacijos be trečiosios šalies sutikimo. Kitas dalykas. Žinoma, piliečiai reikia surasti pusiausvyrą ir tarp prieigos prie dokumentų, ir prie asmens teisų apsaugos. Teisė į asmens duomenų e, apsaugą neturėtų, šitą teisę neturėtų nukentėti nuo teisės atskleisti duomenis, kuriuose yra asmens duomenų. Atskleisti dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų. Europolas turi labai daug e, duomenų, duomenų sistemų Dabar nesupykite, bet manau, kad dėl to Europolas, Europolui neturėtų būti taikomas reglamentas dėl viešos prieigos, nes praktiškai ten kiekvienas dokumentas, kiekvienas pranešimas turi būti laikomas viešu dokumentu. Bent jau šitą aspektą reikėtų atsižvelgti svarstant reglamentą. Taip pat norėčiau. Nu, pasakyti, kad e, dėl to neatsiras teisinė spraga. Europolo e, režimą, pagal kurį galima susijusiam asmeniui e, užklausti duomenų ir net paprašyti tos duomenys ištrinti. Net pagal atskaitomybę asmens duomenys yra saugomi. Liko tik vieną minutę, pasakė pirmininkas. Kalbėta sako, kad yra dar trys dalykai, kuriuos norėjau paminėti, bet galbūt tada perėsiu prie paskutinio. Žinoma, atskleisti vardus ir funkcijas Europolo darbe yra sudėtingas, jeigu nacionaliniai teismai e, prašo saugoti darbuotojų pavardas, ypač tų darbuotojų, kurie dirbo susijęs su nusikalstamų grupuočių veikla. Dar vienas dalykas administracinis dalykas. Suprantu, kad reikia sukurti registrą, kuriame būtų surašyti visi dokumentai, kuriuos turi organ... E, institucija. Prašyčiau bent jau duomen, Europolo duomenų sistemą, e, sistemos neįtraukti, nes kitai mes pastoviai pažeistume šitą reglamentą. Antra, pagal 15 straipsnį reikėtų pagalvoti, ar Europolo įsipareigojimai neturėtų būti apriboti tik tai administraciniais dokumentais. Tikrai dokumentai, kurie susiję su konkrečiomis operacijomis, vykstančiamis policijos operacijomis ar policijos operacijomis, kurios jau yra pasibaigusios, bet dar vyksta mm, tam tikros tam tikri rezultatai, tam tikras poveikis, galbūt tokie dokumentai neturėtų būti atskleisti. Taigi tiek norėjau pasakyti, dėkoju, kad davėte man šiek tiek dar kelias sekundės ir aš pasirengęs atsakyti klausimus. Ačiū. Thank, thank you, will... Ačiū. Arba veikiančiam, arba būsiam policijos pareigūnai visuomet suteikiu papildomų sekundžių, tą padariau ir dabar. Na ir komitetas ir pranešėjai tikrai mielai pasinaudotų jūsų raštu pateikiamą informaciją dėl interesų balanso, interesų pusiausvėros. Na ir galiausiai pasisakys Europos aplinkosaugos agentūros atstovė. Šios agentūros Briuselio biuro vadoviai suteikiu žodį. Pone Žozien Rivier, prašau žodis jums. Pone pirmininkė, ponai pirmininkai, dėkoju, kad pakvietėte aplinkosaugos agentūrą dalyvauti šiandieną šiame renginyje. Pirmiausia, savo pasisakymę pristatysiu agentūrą, jos veiklą ir po to papasakosiu, kokia yra mūsų patirtis dėl teisės gauti oficialius ir administracinius dokumentus. Uh, ypatingai prieiga informa prie informacijos susijusios su aplinkos sauga. Ir tai, kas numatyta Arhuso reglamente 1367, apie ką kalbėjo kolegė. Tai tas, tas reglamentas, kur kalbama apie mūsų mandatą ir mūsų darbo metodus. Aplinkosaugos agentūra yra ES agentūra, kuri veikia Kopenhagoje. Ji dirba nuo 1994 metų. E, jos darbo esmė yra teikti visuomeniai ir politikams tikslingą, aktualią, nepriklausomą informaciją apie tvarų vystimas ir apie tai, kaip būtų galima iš esmės pagerinti aplinką Europoje. Agentūra prisideda rengiant aplinkosaugos teisės aktus ir teigia įvairią informaciją, dokumentus, atlieka tyrimus. Uh, E, rodiklius ir kitokią informaciją, kurią dalysis Europos komisija, Europos parlamentu ir, žinoma, Europos taryba. Ir taip pat e, valstybėmis narėmis, kurios priklauso agentūrai. Mums priklauso 32 valstybės, 27 valstybės narės ir Norvegija, Islandija, Liechtensteinas, Turkija ir Šveicarija. Na, teikdami informaciją Europos ir nacionaliniams politikams, mes taip pat bendradarbiaujame ir su kitomis Europos institucijomis, kaip kad uh, ECOSOKU, regionų komitetu ir taip pat kitomis ES agentūromis. Kalbant apie institucinį mūsų darbą, mes taip pat dar, turiu pridurti, dirbame ir su akademikais, mokslininkais, įmonėmis, įvairiomis nevyriausybinės organizacijomis, organizacijomis ir piliečiais, kurie naudojasi mūsų informacija. Agentūra veikia toje srityje, kuri nėra vien tik tai aktuali politikams nacionaliniams ar europiniams politikams, bet aktuali ir Europos piliečiams, nes kalba eina apie aplinkosauginius, kasdienius dalykus. Piliečiai nori būti informuoti ir dalyvauti, primant sprendimus, sprendimus, kurie aktualūs jų kasdieniam gyvenimui, tokiomis temomis kaip e, oro, vandens kokybė ir aplinkos poveikis sveikatai. Kalbant apie teisę prie gauti oficialius dokumentus, reglamente 1049 2003 metais peržiūrėjus reglamentą mes buvome įtraukti į taikymo sritį ir e, taip pat mes pakoregavome atitinkamai savo darbo reglamentą. Reglamentą galite rasti mūsų tinklapyje ir taip pat mūsų, mano e, raštu pateiktame tekste. Na ir 2004 metais agentūros administracinė taryba patvirtino geros praktikos kodeksą tam, kad agentūra dirbtų skaidriai, patikimai su, kitais, su įvairiais savo partneriais ir vartotojais ir tas kodeksas ir nulėmė mūsų santykius su visuomenė. Išskyrus deš, reglamento 1049 ketvirtame straipsnė numatytas išlygas, mes teikiame informaciją per viešai prieinamą elektroninį registrą. Na ir vienas juristas, teisininkas yra atsakingas už informacijos tvarkymą, informacijos teikimą. Ir oficialios užklausos gauti administracinius dokumentus, kaip ir Frontexo agentūroje, nėra tokie, tokios jau gausios. Dažniausiai informacijos prašoma apie viešus konkursus arba apie samdymo politiką. Kalbant apie reglamento 1049 atnaujinimą, pritaikant jo nuostatas prie Lisabono sutarties ir išplečiant taikymo sritį, traukiant agentūras. Mes tai vertiname palankiai, kadangi jau 2003 metais mūsų agentūrai yra taikoma šis reglamentas. Ir taip pat e, Europos komisija kovo 21 dieną pateikė oficialų pasiūlymą dėl to, kaip būtų galima modifikuoti ir pakoreguoti reglamentą, įtraukiant ne tik komisiją, parlamentą ir tarybą į taikymo sritį, bet ir visas agentūras. Taigi visi reglamento 1049 atnaujinimai atnaujinimais siekiama pagerinti skaidrumo situaciją. Dabar atsižvelgiant į mūsų funkcijas, Mes dirbame pagal reglamentą 1367, pagal kurį ES agentūros e, turi laikytis Arhuso konvencijos dėl prieigos prie informacijos susijusios aplinkosauga. Na ir ES piliečiai vis dažniau prašo informacijos, e, kurią mes viešai pateikėme savo e, tinklapyje Ir šis tinklapis yra viešas informacijos šaltinis apie aplinkosaugą ir ES priečiai ten gali gauti ne tik įvairios informacijos, bet ir užduoti atitinkamus klausimus. Ir visi, visos ataskaitos studijos yra viešai talpinamos tame tinklapyje. Na ir atitinkamoje ataskaitoje dėl padėties, aplinkosaugos padėties Europoje, kuri buvo paskapta dešimtaisiais metais, ta, ta ataskaita buvo patalpinta ir mūsų tinklapyje. Maždaug 300 tūkstančių lankytojų sulaukėme kas mėnesį, bent jau taip buvo pastarosius dviejus metus. Ir e, žmonės dažniausiai ieško įvairių aplinkosauginių duomenų ir geografinių aplinkosauginių žemėlapių, Dažniausiai Junktinė karalystė, Ispanija, Italija ir Vokietija reikalauja, bando, klausti, bando gauti informacijos mūsų tinklapyje. Na ir mes dirbame pagal Creative Commons licenciją, pagal kurią galime skelbti informaciją ir ją galima naudotis, nurodant, kad informacija buvo gauta iš mūsų agentūros. Uh, Taigi mes manome, kad ši, šis reglamento peržiūra ES piliečiams suteiktų geresnę galimybę gauti aktualios informacijos mm, susijusios su aplinkosauga. Na ir svarbu, kad mm, informacija būtų dar lengviau prieinama internetu, kad visuomenė ir ES piliečiai gautų atsakymus į savo kasdienius klausimus susijusius su aplinkosauga. sauga ir svarbu, kad tai būtų įtraukta ir į teisėkros procesą. Ačiū uždėmesi. Merci, madame, pour uh, votre intervention. Um... Ačiū, ponė pirmininkė, už pasisakymą. Esu įsitikinęs, kad parlamentas tikrai dar prisidės prie peržiūros darbų, peržiūrint atitinkamą reglamentą. To komisijos buvo paprašyta dar per ankstesnę kadenciją, taigi parlamento pozicija išsakyta šioje lentelėje, šiame dokumente. Čia e, aiškiai galėsite paskaityti, kokia yra parlamento pozicija. Parlamentas, tai reiškia dauguma parlamento frakcijų parlamente, aišku, ne visos dėja. Taigi, dar turime kelių, kelias minutės trumpiems klausimams ar pastaboms. Prašau, Deidra. Ačiū. Labai trumpai. Norėčiau grįžti prie tų įdomių pasisakymų tą, ką pasakė Europolo atstovas. Man atrodo, kad labai svarbu tai, kaip ES nori tvarkyti su klasifikuota įslaptinta informacija, bet ir žvalgybos agentūromis ir jų darbo priežiūra. Tai yra kur kas platesnis klausimas nei vien tik Europolo veikla. Na ir aš asmeniškai nepasisakyčiau už tai, kad būtų ribojama vieša prieiga prie Europolo administracinių dokumentų, tik aišku, visą tai reikia vertinti per vidaus saugumo strategijos perspektyvą, kur yra daug veikėjų, kurie bendradarbiauja, kurie gauga, gauna įslaptintą informaciją. Taigi aš manau, kad tai yra kur kas platesnis klausimas. Ir dvi kitos pastabos. Aš manau, kad klasifikuotų dokumentų, slaptintų dokumentų klausimas, aišku, yra labai svarbus. Esmė ta, kad per daug yra įslaptinami dokumentai. Tai nėra būdinga vien tik ES, tai vyksta ir valstybės narėse. Ir JAV yra statistiniai duomenys rodantis, kad per dėm daug dokumentų yra įslaptinama. Ir tai yra sniego kamulio poveikis, nes įslaptinami dokumentai ir po to atitinkamai ir kiti yra įslaptinami. Na ir to reikia nepamiršti. Taip pat reikia kalbėti apie tai, kas JAV vadinama uh, dokumentų kontroliavimu. Ir tą mes matome ir ES, tą daro įvairūs veikėjai ir reikia persvarstyti tą situaciją dabar per reglamento pežiūrą. Ačiū. Helen, labai trumpai. Ačiū. Norėčiau pakomentuoti du dalykus. Pirmiausia, vėlgi išreikšti susirūpinimą dėl dokumento apibriešties. Tai, kad užregistruota elektroninės domenų bazėse informacija nesudaro informacijos pagal prieigą prie informacijos pagal prieigos prie informaciją apibriežti. Ir norėčiau pasveikinti aplinkosaugos agentūrą dėl Creative Commons požiūrio. Aš neseniai, aš, aš irgi pasakiau apie atvirą programinė įranga, labai svarbu, kad gaunama informacija galėtų būti panaudojama dar kartą vartotojų ir aš manau, kad būtent toks pavyzdys yra sektinas. Ačiū. Nežinau, ar reikia kažkaip sureaguoti į tas pastabas, kurios buvo išsakytos. Taigi, turime 3,5 minutės apibendrinimams. Ta padarys visi trys pranešėjai. Heidi, Kaut, Heidi Hautala yra pranešėja dėl reglamento gyvenimo metinės ataskaitos. Anelietin Maki yra bendra pranešėja kartu su manimi dėl peržiūros. Ir turiu Jūs informuoti, kad vyks spaudos konferencija šio klausimu. Pusė dviejų, man atrodo. Pusė dviejų, įprastinėje vietoje. Na ir turėčiau ypatingai padėkoti sekretoriatui personalo nariams uh, už jų pastangas tam, kad šie klausimai įvyktų. Ir taip pat politinių sekretoriatų personalui, parlamentarams, parlamentarų darbuotojams. Ir norėčiau jūsų paploti jiems. Na ir mano pastabos bus labai trumpos tie, kurie teigia, kad nauja redakcija arba pastarasis pasiūlymas yra vienintelės mums reikalingos, vienintelės priemonės, su kuriomis turime svarkyti, peržiūrėdami reglamentą 1049. Libe komitete jau eilę metų mes e, aptarėme tą klausimą. Ar tie, kurie atvyko ir šyrit, e, pamatė, kad e, nauja redakcija ir dokumento pritaikymas prie Lisabono sutarties to nepakanka. Tai yra išeidimas dalyvaujamai demokratijai. Tokios būtų mano pastabos ir dabar žodį suteiksiu Anelija Tinmakė. Thanks, Michael. Ačiū, Michaelai. turbūt e, negaliu pasakyti protingesnių žodžių, negu kad jau išgirdome čia šiandien. Galbūt du dalykai. Man atrodo, kad turime dar daug darbo, kad pasiektume tikrą demokratiją ir tikrą saugumą ES. Antra, antras galbūt dalykas naudingesnis - gero apetito. Labai ačiū, Haidai. Ačiū. Manau, kad šis posėdis buvo labai naudingas, verta buvo jį renkti. Mes, kaip pranešėjai, susilaukime daug naujų idėjų, kaip tęsti darbą, kuris kurį laiką buvo blokuotas. Kaip mano vaidmuo, kaip sakė Maiklas, buvo atkreipti dėmesio į praktikos įgyvenimą. E, čia yra labai plati sritis, analizuojant bylas, kaip pilietinės visuomenės organizacijos prašo dokumento, kaip joms atsakoma, kokiamis, kokiais pagrindais. E, kaip tai pakliuvo į ombudsmeno biurą ar į teismą. Tai man bus naudinga panalizuoti bandant pasiūlyti pakeitimų tame, kaip reglamentas įgyvendinamas. Ir tai, aišku, tiesiogiai yra susiję su to, koks tas reglamentas bus šimtų procentų įgyvendinant e, Lisabono starties teisinį pagrindą. Aš dabar daugiau suprantu, kad dėl simas patenkinti prašymus yra rimta problema. Dažnai tai girdime. Manau, kad trečios šalies klausimas taip pat turi būti sprendžiamas, nes e, gėda, kad dešimtmečius sprendžiame tuos pačius klausimus, o valstybės narės elgesi taip, tarsi jos nebūtų Europos institucijų sudėtinė dalis. Tai tikrai blogai. Taip pat turime rasti rasti sprendimų ir tame, kad, kaip sakė ombudsmenas, kad išimtis nėra pakankamai siaurai apibrieštos, taigi reikia tų išimčių klausimą spręsti. Taip pat. Aš taip pat analizuosiu ir tarptautinių dokumentų problemas. Buvo malonu išgirsti iš išorės veiksmų tarnybos atstovo, kad galbūt E, turime naujų galimybių šiek tiek atverti tarptautinių ryšių dokumentus. Agentūros kalbėjo apie tai, kad naujos agentūros yra gana atviros. Frontexas, pavyzdžiui. Sakarai, man atrodo, jūs dalyvavote tarybos informacijos darbo grupėje ir gana atviri buvote. Haidi turi vieną minutę. Vieną minutę. Taip, žinau. nekartą minėjome, kad Suomija ir Švedija jau nuo 66, 1766 metų viešai skelbia dokumentus. Didžiuojamės, kad e, tokios nuostatos pamažu patenka ir Europos institucijas. Malonu buvo išklausyti Frontexą. Grįžime dar prie tų duomenų bazų problemų, tačiau išimčių sąrašas apima turbūt jūsų problema, jūsų klausimus, jūsų duomenys, niekas nenori turbūt pakirsti Europolo darbo. Tačiau vis tiek buvo malonu išgirsti jūsų visų nuomonės. Labai ačiū. Pirmininkas dėkoja vertėjams. Pabaigsiu citata iš paskelbto teismo sprendimo. Nes nors ir taryba turi gerų atstovų tarpusvėje nuomonė tokia. Jeigu pozicija skelbiama ir tai sukeltų sumaišties, tai sakė tarybos narys. Kaip taryba galėtų būti nuoširdi ir atvira, jeigu visada bijo, kad jų svarstymai gali būti paskelbti. Tiek e, apie nuoširdumą. E, taigi geros visiems dienos.